Wir, wir nehmen unsere Beratungen von heute Morgen wieder auf. Tut mir leid für die Verspätung, aber. Grįžkime prie darbo, gerbiami kolegos. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Tačiau su Maroko delegacija dar turėjau papildomai susitikti. Sveikinu komisarus Mimisa ir Hanna, kurie atsakingi yra už kaiminystės politiką ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystimasi. Tai štai, turime programą, savo metinę ataskaitą pateiks audito rūmai, atitinkamą skyrių ir paskui abu komisarai galės e, padaryti po savo pareiškimo, paskui kalbės pranešėja, o paskui kalbės kiti kolegos atsakingi už biudžeto judimo patvirtinimą. Taip pat e, komisaro e, Mimica lauksime, kad mums papasakotų šiek tiek daugiau apie FED, Europos vystimosi fondą. Pone Lemark iš audito rūmų yra štai čia. Smagu Jūs matyti. Turėsiu paskui Jums dar klausimą, bet dabar žodis Jums. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jūsų komitetui už man suteiktą progą pristatyti aštuntąjį mūsų metinės ataskaitos skyrių kur kalbama apie ES išlaidas pasaulyje. Norėčiau pasakyti, kad šiemet audito rūmai pasirinko savo, e, pran, e, savo ataskaitų skyrius suderinti su daugiametės finansinės programos prioritetais tad Europa pasaulyje skyrius yra šiek tiek skirtingas nuo praeitų metų ataskaitos analogiškos skyrius. Jis platesnis šiek tiek negu senasis septintas skyrius, nes ten yra kalbama taip pat ir apie išlaidą susijusią su regioninė politika. 300 milijonų eurų tai yra kaimo plėtra 150 milijonų, taip pat kalbame apie mokslo tyrimo politiką, kas sudaro 100 milijonų eurų. Norėčiau e, susitelkti prie mūsų ataskaitos svarbiausių e, faktų. Ir norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį jūs puikiai žinote, ir tai yra abu aspektai susijęs su išorės veiksmais, tai yra biudžeto parama ir kofinansavimas. Tai yra du dalykai, kur, kaip jūs žinote, mūsų audito gebėjimai yra riboti, bent jau kai dėl metinės ataskaitos, kadangi tai yra tos rytis, prie kurių dirbame, rengdami savo specialiasias ataskaitas. E, parama biudžetui, kaip žinia, yra skirta tam, kad būtų paremtas bendras valstybės biudžetas, o teismas tikrina, ar komisija laikėsi numatytų mokėjimų sąlygų. Taip pat, jeigu atitikties sąlygos yra gyvendintos ir taip pat žiūrima, ar buvo pasiekta pažangos viešųjų finansų valdymo srityje. Norėčiau pabrėžti, kad komisija e, turi galimybę atlikti kontrolę tam tikrą ir mes tai ir darome. Negalime teikti, kad komisija ne, nedaro nieko, nekontroliuoja nieko. Kalbant apie bendrą pagalbą skirtą valstybei, Europos komisija turi labai nemenkas galės atliekant vertinimą e, ar laikomasi bendrų sąlygų. Tad atliktas auditas negali siekti daugiau negu iki pagalbos skirimo šaliai, nes perkeltos tos lėšos yra e, sumaišomos su šalies, kuri gauna pagalbą biudžeto ištekliais. Ir paskui e, yra užtikrinamas paprastasis biudžeto valdymas, įprastas šalyje. Taigi, be jokių surprizų mes neradom 20 atliktų operacijų jokių klaidų susijusių su parama biudžetui. Antroji sritis, kur mūsų audito gebėjimai yra pakankamai riboti, yra Europos komisijos indėlis į projektus finansuojamus daugelio donorų. E, čia e, mes žiūrime, ar nebuvo padaryta išlaidų, kurių neišeina identifikuoti, kurios netitinka tam tikrų keliamų sąlygų. Mes taip pat žiūrime, kad tos pervestos lėšos atitiktų tam tikrus kriterijus ir ar šalis, žiūrime, gebėjo absorbuoti tas lėšas. Mes šiek tiek labiau rezervuotai laikomės šio požiūrio, nes manome, kad jeigu kiti donorai laikysis tų pačių tinkamumo kriterijų e, savo indėlių atžvilgių, tai tuomet gali būti tokių išlaidų, kur, kurios netitiks tų sąlygų, kurias uh, numato e, tie kiti donorai ir Europos komisija. Tačiau kyla tam tikra rizika. Tos dvi sritis labai svarbios, nes jos sudaro 35 procentus 2014 metais atliktų mokėjimų. Ir skaičiuojant klaidų skaičių taip pat į tuos skyrius atsižvelgiama ir būtent dėl to jūs ir e, ir prašėte auditorumų, rengiant biudžeto vykdymo patvirtinimą 2013 metais, paskaičiuoti atskirai e, klaidų procentą e, išorės išlaidoms, kurios nėra skirtos biudžeto paramai ir e, neskirti projektams, kurios neskirtos projektams, kur yra daug donorų. Mes atsiliepėme jūsų prašymą ir šiame skyriuje pateikėme du e, paskaičiavimus klaidų procentų. Šiemet 2,7 procentus siekia bendros skyriaus klaidų skaičius, mes taip pat ankstesnį klaidų procentą perskaičiavome, nes operacijų apreptis buvo kitokia, 2013 metais jis siektų 2,1 procentą e, skaičiuojant remiantis tais pačiais duomenimis kaip ir šių metų skaičiavimai. Jeigu mes atkreiptumėm dėmesį ir į tas dvi sritis, kurias čia atskirai aptariau, tai tuomet klaidų e, skaičius būtų toks 3,7 procentai. Tai yra didesnis procentas suprantama, kadangi šios operacijos paprastai e, būna tokios, kai klaidos neskaičiuojamos. Taigi situacijos, kaip matote, įvairios norėjau jas atkreipti jūsų dėmesį. Taip pat ieškojome ir ištakų, kodėl atsiranda tos klaidos. Ir 172 operacijų 28 procentai, tai yra 16 procentų, buvo su klaidomis, kurias galima išreikšti kiekybiškai. Galime vertinti sumas e, ir tai padėjo apskaičiuoti klaidų procentą. Po E, palyginimo duomenų su komisija konstatavome, kad septynių klaidų atveju Europos komisija turėjo pakankamai informacijos tam, kad galėtų užkirsti kelią toms klaidoms, jas aptikti ir ištaisyti. Kokie, koks tų klaidų pobūdis, pavyzdžiui, netinkamos išlaidos, e, pavyzdžiui, PVM, 57 procentai klaidų yra susijęs su neteisingu PVM įtraukimu. E, taip pat 24 procentai sudaro tokios klaidos, kai komisija neteisingai įtraukia tam tikrus dokumentus, 8 procentai sudaro e, skaičiavimo klaidos. Tai štai, šiemet matėme, kad klaidų yra nemažai ir tas procentas yra e, viršijantis 2 procentus. Tas skaičius viršė 2 procentus. Norėčiau išdėstyti dar kartą tą pastabą, kurią minėjome pernai. Tai reiškia, kad e, matome, kad teikiant iš ankstinius mokėjimus avansus būna padaryta klaidų, komisija sutiko e, su, su tai avansų mokėjimu, jos patvirtino, tai siekia 150 milijonų eurų ir paskui e, išmokėtas tas avansas buvo nepateikiant pagrindžiamųjų dokumentų ir dėl to kyla sunkumų išsiaiškinti, kokios buvo iš tikrųjų tos realios išlaidos. Europos komisija patvirtino šią sumą, atsižvelgdama ne į realias priimtas ir patvirtintas sumas, bet buvo remiamasi nesumokėta ne, ne suma, bet ir, ir, ir bet to nebuvo pagrindžiamųjų dokumentų tam parodyti. E, mes taip pat peržiūrėjome buhalterinės knygas ir matėme, kad yra ta pati anomalija. 96 milijonai eurų siekia tokią sumą. E, generalinis direktoratas ištaisė šią klaidą 2013 metams ir 2014 metams. Na ir svarbu yra tai, ir norėčiau tai pabrėžti šiandien, ir norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad generalinis direktoratas ištaisė savo buhalterinėse knygose klaidas ir buvo pasakyta, kad iš ankstiniai mokėjimai, tas prefinansavimas turi būti e, paremtas patvirtintomis išlaidomis, jų vertinimu. Tai leidžia patvirtinti, tiksliau, prie, jeigu patvirtinamos išlaidos be pagrindžiamųjų dokumentų, tai prieštarauja finansiniam reglamentui. Tai štai, komisija jau ėmėsi priemonių, reaguodama į auditorumų pastabas, visą tai rodo, kad egzistuoja noras e, pašalinti tuos nesklandumus ir dėl to noriu kuo nuoširdžiausiai padėkoti komisarui ir e, jo tarnyboms ir esame jų paslaugoms, kad galėtume toliau tęsti savo dialogą. Taip pat norėčiau priminti, kad trečiajame skyriuje metinės ataskaitos šiemet kai kurios dalis tos skyriaus yra susijusios su tam tikrų politikų rezultatais. Pavyzdžiui, politika susijusi su vystimusi. Tad aš esu jūsų paslaugoms, jeigu norėtumėt patikslinimų šiuo klausimu. Nes Čia mes pirmiausia vertiname Europos komisijos biudžeto pasiektus rezultatus. Dėkoju. Ähm, Dėkoju. Taigi tikiuosi, kad ne aš turiu nurodyti, kuris iš komisarų turėtų pasisakyti pirmas. Prašom, jūs patys apsispręskite. Dėkoju, ponė Lemark, gerbiami parlamento nariai, gerbiami posėdžio dalyviai. Man didžiulė garbė dalyvauti šiame posėdyje. Jau prabėgo beveik metai nuo to laiko, kai aš jums prisistačiau ir dabar vėlgi atėjau aptarti 2014 m. Europos kaiminystės politiką. Prieš pristatydamas statistinius duomenis norėčiau pristatyti ir tą sudėtingą politinį kontekstą. Daugelis mūsų partnerių išgyvena sukretimus ir finansų valdymas yra vykdomas sudėtingomis sąlygomis tai yra kaip ir nusistovėjusi dabartinė būklė. Nepaisant to, nuo šių metų pradžios situacija nelabai pagerėjo. Čia mes turėtume aptarti tuos finansavimus, kurie vykdomi pagal kaiminystės politiką Europoje, kuri kenčia nuo krizių, nuo migrantų krizės, nuo išorės pavojų. Taigi reikia pripažinti, kad kol kas Europa dar nebuvo išgyvenusi tokių sunkių laikotarpių. Čia ir teroristų rizika ir visi kiti sunkus dalykai. Taigi, Europos kaiminystės politika iš esmės prisideda prie socialinės ir ekonomikos plėtros tose šalyse, su kuriomis vyksta šios politikos įgyvendimas. Tai yra ekonominės priemonės, o taip pat ir pagalba piliečiams gerinant jų gyvenimo sąlygas ir ypač e, gerinant jaunimo galimybės įsidarbinti. Tai štai kartu mes turėtume visų pirmiausia pagerinti projektų atrankos procedūras. Tai turi būti projektai, kuriems iš tiesų mes skirsime finansavimą, o antra vertus turime pagerinti viešų duomenų naudojimosi procedūras. Tai nėra vien tik tai mūsų darbo pagristumo įrodymai. Aš turiu omenyje vietos gyventojų gyvenimo pagerinimą. Mes turime būti atpažįstami tiek kitose šalise, tiek ir ES piliečių. Tie minėti finansavimo instrumentai įrodo, kaip jie yra reikalingi tiek administracinė, tiek ekonominė prasme, ypač vykdant reformas viešajame sektorije. Mes kaip tik į šias rytis sutelkėme ir didžiausią dėmesį. Pagal kaiminystės politiką mes kiekvienai šaliai išskyrėme prioritetus ir tokiu būdu mūsų finansavimas turėtų būti veiksmingesnis. Tokiu būdu tos dvi priemonės įrodė, kad mes sugebėjome greitai prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Norėčiau pateikti ir pavyzdžių. Viskas rėmėsi poreikių analizę ir mes sureagavome į Bosniją ir Serbijoje į buvusius potvinius. O taip pat labai greitai sureagavome ir teikime pagalbą Ukrainai ir taip pat Af rytinė Afrikos dalį. Taigi mes vykdome savo veiklą nenutoldami nuo Europos kaiminystės politikos tikslų Mūsų priemonės taip pat buvo skirtos padėti migrantams, kurie iškeliavo iš savo šalių ir dar kurie tebe keliauja į Europą, taigi pasirinkome konkrečias šalis, ypač tas, kurioms pagalbos reikia labiausiai. Stengiamės nepažeisti finansinių taisyklių. Apie jas mes galbūt pašnekėsime kitą kartą. O dabar trumpai apie Europos audito rūmų ataskaitą. Noriu padėkoti poniai Daniel Lemark už pakankamai subalansuotą ataskaitą ir ypač už skyrių skirtą užsienio politikai. Taip pat noriu padėkoti audito rūmų bendradarbiams. Darbas buvo vykdomas tikrai sklandžiai ir noriu padėkoti už tą atliktą darbą, nes mes visi esame suinteresuoti, kad išlaidos būtų veiksmingai panaudojamos. Nuo šių metų sausio pirmosios dienos kaiminystės generalinis direktoratas yra išrinkęs 16 šalių pagal kaiminystės politiką ir taip pat 7 šalis tapo potencialiomis kandidatėmis ES plėtrai. Tai aš noriu dar kartą pasidžiaugti, kad buvo padarytas patikimumo pareiškimas ir jisai dar kartą įrodė, kad klaidos lygis yra žemesnis nei vienas procentas. Dėl tų patikrintų, audituotų sandorių arba par, paramos Serbijai ir Bosnijai rodo, kad e, klaidos lygis vėlgi nebuvo aukštesnis nei vienas procentas. Dabar dėl kaiminystės valstybių, tai yra Ukraina, Tunisas ir ir dar kelios valstybės. Ir čia galiu paminėti, kad mūsų projektų vykdymas gerokai tapo pažangesnis lyginus su 2013 metais. Projektai įgyvendinami veiksmingiau, o mūsų pastangos neša vaisių. Tačiau neturėtume užmygti ant laurų, turime dirbti ir toliau, kad e, klaidos lygis būtų dar mažesnis. Vykdydami savo veiklą mes atsižvelgėme į per pastarosius metus pateiktas auditorumo rekomendacijas. Auditorumai tas rekomendacijas taip pat teikia dėl to, kaip sumažinti klaidos lygį. Norėčiau dar priminti, kad savo ataskaitoje auditorumai vėl iškėlė iš ankstinio finansavimo problemą, kuri jau buvo pastebėta 2013 metais. Ten buvo kalbėta apie 13 ir 14 metų mokėjimus. 14 metais situaciją šiek tiek e, ištaisėme, pagerinome. Ir problemą sprendėme platesnių formatų, kartu įtraukdami ir Europos parlamentą. Taigi audito rūmas savo ataskaitoje šią, šį aspektą paminėjo. 14 metų ataskaitoje rūmai pateikė naujų rekomendacijų dėl tų iš ankstinių mokėjimų e, plėtros generaliniam direktoratui. Tose rekomendacijose kaip tik kalbama apie tai, kas yra konkretu ir į tos pasiūlymus buvo atsižvelgta, juolab, kad e, generaliniai direktoratai tęsia bendradarbiavimą su auditorumais ir taip pat įtraukiamas į šį darbą parlamentas. Dėkoju už jūsų dėmesį. Ačiū. Ačiū komisarui už tai, kad jūs pasiūlėte dar sugrįžti į parlamentą kitais metais. Dėkuoju, o dabar žodį suteiksime komisarui Mimicai. Pane pirmininkai, gerbimi nariai, gerbimi auditorumų nariai, norėčiau padėkoti Europos auditorumų e, nariai ponė Lamarko už aštunto e, skiriaus pristatymą. Šios dienos diskusijos susitelkė ties tuo, kaip komisija e, valdo šitos tikrus per pastarosius metus ir yra 2600 projektų, daugiau negu 120 šalių, o biudžetas siekia 7,5 milijardo eurų. Per diskusijas mes turėsim galimybę aptarti pagrindinius aspektus. Ir iš pat pradžių norėčiau kalbėti apie susikertančius aspektus. Visų pirma, ar dabartinė migrantų ir pabėgėlių krizė rodo, kad mūsų pagalba vystimus žlunga. Kitas svarbus klausimas yra ne vyriausybiniai veikėjai, o toliau poreikis susitelkti ties rezultatais. Dabartinė pabėgėlių krizė iškelia vieną svarbų klausimą ir jūs irgi jį uždavėte ar didėjantis pabėgėlių skaičiai, kuriuos dabar stebime, neįrodo, kad mūsų e, praeities, praeities politika žlugo. Na, aš esu įsitikinęs, kad atsakymas yra tik tai ne. Mes turime daryti skirtumą tarp migrantų ir pabėgėlių. E, tvarkinga migracija didėja ir kai kinta ekonominė padėtis kilmės šalyse ir daugiausia žmonės migruoja į kaimininę šalis. E, Afrikoje pietus nuo Saharos dauguma žmonių keliauja į kaimininės šalis, o čia mes kalbam apie priverstinę migraciją, ypač kalbėjome apie apie pabėgėlius ir pagalba vystimuisi gali iš, išspręsti pagrindinių problemų, bet tai turėtų būti susiję ne vien tik tai su skurdu, bet ir su, reikia kalbėti apie žmogų teisų pažeidimus. Pabėgėliai bėga iš konfliktų e, vietų ir nuo, bėga nuo karo ir tai reiškia, kad reikia geresnį bendradarbiavimą. Mes turime išlikti realistais ir turime žinoti, ko tikėtis iš pagalbos vystimuisi. Tačiau e, aš vis dėlto manau, kad apskritai mūsų bendradarbiavimas yra sėkmingas ir tai padeda išspręsti šios dienos pabėgėlių ir migrantų krizės. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Mozambikas. Tai e, valstybė, kurių pajamos yra labai mažos ir e, ją nekoja konfliktai. E, nedideli projektai padėjo e, atkurti viešų finansų sistemas, padėjo užtikrinti, kad bus surinkti mokesčiai. Mosambikas daro pažangą pastogų teikimo srityje ir ypač kalbant apie švietimą. Tai jis užtikrina E, visuotinį pradinį mokymą berniukams ir mergaitėms. Kitas sėkmingas pavyzdys e, yra tai, kad yra patikos, es patikos fondas įsteigtas 13 metais vasarą Pietafrikos publikoje. Ir labai neseniai buvo pritarta pirmiesiems veiksmams, o šiais metais jau yra konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, buvo e, sutvarkyti ir ir pertvarkyti e, sveikatos centrai, infrastruktūra e, penkiuose miestuose, sukurti tūkstančiai darbo vietų ir užtikrinama, kad bus įgyvendinami ilgalaikiai sveikatos projektai. Kitas proje pavyzdys yra Paragvajus. Mes paremėme e, vyriausybę kovojant su skurdu ir gerinant prieigą prie švietimo paslaugų ir skaičiai kalba patys už save. Es parama į pervedant gimnastis pinigus padėjo išnaikinti skurdą ir sumažinti jį nuo 10 iki 5 procentų per pastarosius keletą metų. Vėlgi, Paragvajoje yra užtikrintas pradinis mokymas ir tai pasiekta per šešis metus. Kitas horizontalus aspektas yra susijęs su nevyriausybinėmis organizacijomis mūsų darbe. Bendradarbiavimas su NVO yra svarbus elementas, mūsų sistemoje ir mes taip pat skatiname e, per jas savo principus ir vertybės. Ir e, išmokos yra skiriamos NVO, e, kartais galima pasirinkti tiesiognis pervedimus, jeigu yra krizė, jeigu yra būtina netidėliojama pagalba. Tačiau mūsų diskusijos remiasi E, veiksmingumo ir vertės principais. Toliau e, reikia skirti dėmesį rezultatams. Aš esu įsitikinęs, kad mes turime sugebėti įrodyti, labai aiškiai parodyti, kokius mes rezultatus pasiekėmės pagalba vystimasi. Aišku, pinigus reikia leisti teisingai, tačiau e, tai reikia daryti ir veiksmingai. Kaip sakė ponia Georgieva, vicepirmininkė, komisija siekia, kad ES biudžetas daugiausiai dėmesio skirtų rezultatams ir kad būtų pranešti rezultatai apie kiekvieną politiką. Kai dėl pagalbos vystimuisi politikos, mes parengsime pirmąją, pirmąją ataskaitą ir e, tai remsis mūsų e, programa, kuri buvo priimta šiais metais gerbimieji, e, šios dienos pagrindas, posėdžių pagrindas yra biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ir yra teigiama, kad klaidų lygis yra mažesnis negu 3 procentai per pastaruosius 3 metus. Ir e, pas mus klaidų lygis yra 3,8 procento. E, ir komisija atlieka šitą klaidų lygio įvertinimą kiekvienais metais ir yra registruojamas klaidų lygis, kai komisija e, atlieka korekcijas veiksmus ir per tris metus, per pastaruosius tris metus klaidų lygis e, mažėja. Pavyzdžiui, 14 metais jis siekia 2,8 procentų. Toliau, e, sustarimas su auditorumais. E, šis metais mm, į pavyzdžius nebuvo įtraukta daugelio donorų projektai. Mes nepritarėme tam projektui, kadangi yra mm, Mm, du, du finansavimo modeliai. Ir jeigu kai kurie projektai yra atmetami, tai neleidžia tinkamai įvertinti klaidų lygio, atsižvelgianti sunku kon, kontekstą, kaip sunku mūsų politikai gyvendyti kai kuriuose trečiosiuose šalyse. Manau, kad e, klaidų lygis yra, yra pakankamas, bet aišku, reikia toliau taisytis ir tobulinti. Ir komisijos tarnybas jau dirba ir siekia toliau sumažinti, dar labiau sumažinti klaidų lygį Aš norėčiau tobulėti. Mes išsamei išanalizavome auditorumų išvadas per pastaruosius tris metus ir taip pat išnagrinėjome ir savo klaidų lygį. Ir mes padarėme išvadą, kad mūsų kontrolės sistema yra tinkama, tačiau kai kurie gyvendinimo aspektai gali būti ir geresni. Atsižvelgiant į e, Europos parlamento reikalavimą, e, už kurį aš esu dėkingas, ir, ir auditorumų rekomendacijas. Šiais metais pradedame naują veiksmų planą, siekdami sustiprinti kontrolės aplinką. Generalinis direktoratas Didžidevko taip pat mane užtikrino, kad laikantis jūsų praėjusiu metu rekomendacijų, jis pakeis matyties mm, nuostatas remintis atliktą analizę. Gerbėmieji, komisija yra įsipareigojusi nuolat tobulinti e, valdymo e, sistemą ir ataskaitų teikimą, nes mes žinome, kad e, tikrasis veiksmų poveikis gali būti vertintas tik tai po keletą metų. Mūsų sistemas turėtų būti pritaikotas prie naujų vystimosi tikslų ir mes turime ir toliau daugiausiai dėmesio skirti rezultatams ir užtikrinti tinkamą kontrolę, kaip yra naudojami ES mokesčių mokėtojų pinigai. Jūsų indėlis, jūsų pasiūlymai, jūsų rekomendacijos yra labai reikalingi. Ir aš tikiuosi e, tinkamą bendradarbiavimą šioje srityje. Ačiū. Herr Kommissar, das Wort erhält unsere Berichterstatterin, bitte. Dėkoju. Mūsų pranešėjams dabar suteiksime žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, gerbiami auditorumo atstovai, kolegos, turiu dešimt minučių. Na, aš bandysiu kuo trumpiau. E, mane kontroliuoja kolegos iš Vokietijos ir Slovenijos, tad pabandysiu viską labai tiksliai. Kaip žinia, Nepaslaptis yra tas, kad e, kai, kai vyksta biudžeto vykdymo patvirtinimas, mūsų tikslas yra kuo konstruktyvesnio požiūrio laikytis, prie, e, sustelkti prie rezultatų labiau negu skaičiuoti klaidas. Tada ačiū abiems komisarams. Ir Ačiū, kad padėjote siekti tų rezultatų ir ačiū, kad pateikėte e, reikiamų iliustracijų. Ačiū už jūsų rašytinius atsakymus. Manau, kad mes turėtume detaliau aptarti kai kuriuos dalykus e, paminėtus rašytiniuose atsakymuose. Ir paskui grįšime detaliau prie to. Pirmasis dalykas, kurį noriu paminėti, yra rezultatas. Mes dar neturime e, pasiektų rezultatų viso ko. E, tiek plėtros, tiek tarptautinio bendradarbiavimo generalinis direktoratas turi tam tikrus rodiklius susijusius su tikslais ir e, mes matome tuos tikslus metiniame, metinėje ataskaitoje. DEFCO netgi parengė detalesnius rezultatus ir aš norėčiau paklausti audito rūmų e, nuomonės DEFCO atveju, pagal, apie jų pateiktus rezultatus. Mes juk dar Mes dar nežinome to ir tai mane šiek tiek neramina. Kiek tie rodikliai susiję su, su, su tai svarbiausiais tikslais buvo įgyvendinti, kaip jie atsispindi veiklos uh, aprašyme ir kiek jie yra susijęti su vietose, projek, su vietose vykdomais projektais. Projektų įgyvendinimas e, turi padėti pasiekti bendrų tikslų. Tai yra labai svarbu, tad aš norėčiau šiek tiek labiau paprašyti de detalizuoti šios dalykus. Komisarė, ačiū, kad paminėjote vieną iš labai svarbių mūsų išorės e, ryšių aspektų, tai yra kova su skurdu tai turėtų turėti netiesioginį poveikį, reikėtų atsirasti, kad atsirastų sąlygos, kad pabėgėliai nenorėtų nekontroliuojamai plūsti į Europą. Ačiū, kad tai paminėjote savo pasisakymę. Aš taip pat laukiu ir manau, kad visas biudžeto kontrolės komitetas laukia, kad būtų parengta speciali ataskaita auditorumų, kuri bus labai svarbi dabar. Ir aš manau, kad labai svarbu kalbėti apie humanitarnės pagalbos rezultatus Ir kita ataskaita, ko gero, bus Europos Sąjungos išlaidos kaimininėse šalyse ir išlaidos humanitariniai pagalbai. Ir aš norėčiau irgi paklausti auditorumo, ar jie mano, kad parengsta specialias ataskaitas, ar turime laiko tas ataskaitas įtraukti į biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitą ir tiesiog galbūt Europos komisija pateiks kažkokių kitokių kontrargumentų ir norėtume paklausti, ar mes tų specialių ataskaitų galime tikėtis. Taip pat turiu klausimą dėl nevyriausybinio organizacijų klausimo. Mano dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad kai kurios organizacijos nevyriausybinės gali tokių būti, kurios gauna finansavimą kai kuriems projektams, tuo tarpu, kai vykdo politiką, kurie atitinka ES propaguojamų vertybių. Tiesiog norėčiau sužinoti, ar Europos komisija žino apie šią problemą, jeigu taip, kaip ta problema sprendžiama. Tai štai, tiek būtų apie nevyriausybinės organizacijas. Ar turiu dar šiek tiek laiko? Taip, tada puiku. Vyksta koordinavimas tarp atskirų direktoratų. Kaip žinia, Europos skyrių yra kalbama apie išorės santykius. Ir čia įvairios tarnybos siekia skirtingų tikslų ir naudoja skirtingas priemonės, e, kurios priklauso naudoti pagal veiklą. DGF, ECONIR ir e, užsienio pagalbos priemonių generalinis direktoratas veikia šioje srityje. Turime be to ir vyriausia, e, vyriausios įgaliotinės instituciją. Tai štai Kaip žinia, daug direktoratų veikia toje srityje, koordinuoja savo veiklą ir ne visuomet tai yra labai paprasta. Tad ar yra kažkoks būdas, kaip yra paskirstomos lėšos šioje srityje, kaip vyksta ta koordinacija, kaip pasiskirtomas darbas, ar tai padėjo pasiekti geresnių rezultatų ar ne. Turiu klausimą komisarui Hannas Galbūt būtų galima labiau pakomentuoti situaciją Moldovos Respublikoje. Dabar komisija ten ėmėsi veiksmų, kokių konkrečiau ir kaip gali komisija užtikrinti, kad Moldovos Respublikai skiriamos lėšos yra naudojamos tinkamai, kokios pridėtinės vertės to finansavimo dėka buvo pasiekta. Toks būtų man labai konkretus klausimas. Dabar abiems komisarams turiu klausimą. Ar komisija turi statistinius duomenys apie tai, kiek, kiek esant skubos atvejams buvo paskelbta viešųjų pirkimų ir kiek buvo paskirta paramos būtent pagal šias sutartis. E, taip pat dar turiu vieną klausimą. Paskutinis klausimas, manau, kad puikiai tilpsiu į man skirtą laiką. Kai buvau maža, mano močiutė sakydavo, kad geriausius dalykus reikia pasilikti pabaigai. Aš galbūt ne patį geriausią dalyką pabaigai pasilikau, tačiau norėčiau kreiptis į komisarą Mimis ir paprašyti komentaro dėl. E, tas vadinamasis IMG atvejis. E, ir norėčiau, norėčiau paklausti, ar biudžeto kontrolės komitetas galėtų sulaukti atsakymų į užduotus klausimus šią temą. Būtumėm už tai labai dėkingi. Tai štai, jeigu vėliau bus klausimų, tai jų pateiksime ir vėliau, o kol kas dėkoju už galimybę apsikeisti nuomonėmis. Matalt jų, really. <laughs> Sorry. Ja, komisar Han, wollen Sie wieder anfangen? Prašom, komisarė Hanai, gal jūs norėtumėte pradėti? Žodis jums. Dėkuoju. Pirmiausia, pakomentuosiu klausimą dėl bendradarbiavimo. Manau, kad bendradarbiavimas vyksta pakankamai sklandžiai. Junkerio komisija sukūrusi tam tikrus skyrius, vicepirmininkų pareigybės ir papildomus komisaro portfelius. ir mums kartu dirbti dabar yra lengviau. Vyko spaudos konferencija su komisaru Sienidis ir ten buvo iškelti klausimai dėl finansavimo. Kaip spręsti Sirijos krizę su dabar turimomis lėšomis? Kokios yra galimybės? žvelgiant iš eko pusės. Tai čia mūsų pozicija būtų žvelgti į vidutinio laikotarpio pokyčių situaciją. Dabar dėl tos skubos viešųjų pirkimų procedūros. Aš suvokiu jūsų klausimą, bet dabar galėčiau pasakyti, kad vis tik mes turime tam tikrų ribų, nes finansavimas dažniausiai ateina per jungtinių tautų organizacijas, kurios kaip tik ir veikia e, Sirijoje, Libane, Jordanijoje arba Turkijoje. Tos organizacijos puikiai supranta, kaip turi būti atliktas darbas, turi kompetitingų darbuotojų ir mes esame pasiruošę naudos gavėjams paramą teikti būtent per šitas institucijas. Bet jeigu būtų dar kitokių klausimų dėl šio aspekto, tai aš galėsiu tikrai jūs informuoti vėliau. Moldova. Jūs tikrai galite turėti daug gražių intencijų, nes, pavyzdžiui, prieš metus Moldova buvo galima sakyti, geriausia mokinė. Tačiau šiemet šalis situacija, situacija šalyje gerokai pasikeitė. Šiaip mes rėmėmės Tartutinio valiutos fondo analizę. Ir kadangi dabar šalyje nebeliko vyriausybės, analizė nebegalėjo būti atlikta. Nepaisant to, esame pasiruošę tęsti darbą. Džiugu, kad Europos parlamento nariai siekia prisidėti prie šio darbo. Bet mums trūksta tų duomenų iš šalies. Dėl to reikia pasakyti štai ką. Kol kas esame taikymo ir įgyvendinimo proceso pradžioje. Žvelgiant į audito rūmų analizę, reikia ieškoti daugiau sinergijų tarp DEFCO ir tarp komisijos nesvarbu, kiek mes, e, kokie būtų tie skaičiai, 8, 18 milijonų ar dar daugiau, turime apsispręsti dėl bendro požiūrio. Mes labai norėtume, kad tie patys žmonės, taip pat, kurie tarėsi ir dirbtų vietoje ir teiktų tą visą informaciją. Dėkoju. Ačiū už komentarus ir klausimus, gerbiama pranešėja. Jūs uždavėte klausimą apie išorės veiksmų koordinavimą. Tikrai čia galėčiau pritarti kolegu, kolegai Hanai, nes yra nauji komisijos darbo metodai. Mes siekiame politinių lygių koordinuoti savo veiksmus, bet taip pat koordinavimas vyksta ir mūsų veiksmuose, mūsų programuose. Tai yra Europos atsaukas į išorės iššūkius. Vystimosi bendradarbiavimo srityje tas e, glaudesnis bendradarbiavimas yra dar svarbesnis, nes Europos komisija teikia pagalbą pagal saugumo ir humanitarnės pagalbos programas. Mes esame įsitraukę į šį procesą. Norime užtikrinti tiek humanitarinę pagalbą, tiek e, taikos, pagalbą taikos e, procesams, kad e, šita mūsų parama būtų tvari ir ilgalaikė. Kitas klausimas dėl NVO, vyriausybinio organizacijų ir kaip yra su tomis programomis, veiklomis, kurios prieštara ES vertybėms. Norėčiau priminti, kad tie projektai ir programos privalo atitikti ES taisyklės, reglamentus ir tose programos ES pagrindiniai principai bei įsipareigojimai žmogaus teisų srityje vaidina svarbu vaidmenį. Taigi nesvarbu, kokia tai būtų organizacija prašanti finansavimo ir kuri nesilaiko šitų taisyklių bei principų, negaus tokio finansavimo. Juolab, kad yra vykdomi atrankos procedūros metu e, patikrinimai, o vėliau ir po finansavimo suteikimo vykdami patikrinimai. Taigi ES delegacijos e, nuolat atlieka stebėjimą juolab, kad reguliariai turi būti teikiamos finansinės ataskaitos. Taigi ES ir mūsų tarnybos gali sustabdyti finansavimą kokiai nors nevyriausybiniai organizacijai, jeigu per finansavimo laikotarpį ta organizacija nebesilaiko numatytų taisyklių arba ES principų šiai valandai neturiu kokių konkrečių duomenų, nežinau, kokia yra nutraukta, koks nutrauktas finansavimas e, nevyriausybiniai organizacijai pažeidusiai mūsų e, žmogaus teisės ar vertybės, e, bet mes atkreipsime dėmesį, mūsų tarnybų dėmesį į tai, kad reikia situaciją e, kontroliuoti atidžiau. Dėl ING. Nežinau, ar aš esu tinkamas asmo atsakyti į šį klausimą. Tai yra tarptautinė organizacija ir dėl jos Pernai vasario mėnesį Olafas pradėjo tyrimą ir IMG buvo išbraukta iš tiesioginio valdymo praktikų sąrašo. Po šio tyrimo pernai gruodžio mėnesį komisijai buvo pateikta ataskaita ir komisijos tarnybos įvertino tą Olavo, Olafo ataskaitą. Komisija atsakė Olafui, kad jie neketino laikytis visų pasiūlytų rekomendacijų. Komisija laikosi nuomonės, kad teiginė, jog IMG teisinis statusas netitinka teisės reikalavimų, nėra pagristas. JMG turi tą teisinį statusą, kuris leidžia pasirašyti susitartimus su Europos komisija. Vėliau Olafas pateikė naujų įrodymų dėl IMG. O tai rodo, kad mums teks atidžiau įvertinti tartautinės organizacijas prieš suteikiant joms partnerių statusą pagal mūsų projektus. O tą mes jau darėme tiek šiemet, Ir šis e, įvykis, šita byla turėtų padėti komisijai atidžiau teikti tartautinės organizacijoms partnerio statusą. Likščiulinė IMG veikla kol kas e, nesudaro pagrindo išieškoti skirto finansavimo, todėl komisija atmetė Olafo rekomendaciją susigražinti skirtus asignavimus, tačiau mes sutikome nutraukti kai kurius e, susitarimus su, sudarytus su IMG. Toliau dėl skubos atvejų. Įžanginėse pastabose jau sakiau, kad yra tokių skubių atvejų, kuomet reikia veikti pakankamai greitai pagal pagrindų susitarimus e, su tarptautinėmis organizacijomis, ypač jungtinių tautų organizacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios patenka į partnerystę susitarimus, o tokių yra bemaž šimtas, leidžia skirti finansavimą tokiais skubiais atvejais Ta mes paprastai darome tarptautiniams organizacijoms, bet su sąlyga, kad e, su jomis jau būtų sudarytos ankstesnės sutartys, kaip pavyzdžiui su Raudonojo kryžiumi. Tikiuosi, mes pateiksime jums e, daugiau detalių ir atsakymus e, pateiksime raštu dėl šių skubos tvarka pasirinktų projektų. Dėkuoju. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Pieper. Toliau, ponas Pieper, kitas e, sąraše. Dėkoju, dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pirmąjį klausimą. Komisaro Johannes e, Han. Gerbiamas Johannes, na, iš tikrųjų jūs darėt nuorodą į mane ir sakėt, kad aš esu tas, kuris padeda kankinti Na tai geriausias pagirimas e, tokiam komiteto nariui. Na galbūt aš laikysiu tokio įvaizdžio ir pasakysiu, kad turiu klausimą dėl pagalbos iki stojimo, stojimo pagalbos. E, pagal komisijos vertinimą, kokia, e, kaip ką daro e, Turkija e, tokia pagalba ir iš auditorumo ataskaitos aš skaičiau, kad pinigai yra naudojami visiems, visiems dalykams paprasčiausiai, dažniausiai žemės ūkio produkcijai, bet nebūtinai. Ir čia reikėtų aiškintis, ar tai atitinka arba sąjungos teisės normas. Aišku, kad e, yra e, skiriami pinigai ir pabėgėliams ir stojimo pagalbai. Kaip, kokia jūsų nuomonė dėl šitų pinigų leidimo? Toliau kitas klausimas komisaris Nariu Nemica. Man ne visiškai aišku, jūs kritikuojate tą faktą, kad e, klaidų e, lygis padidėjo jūsų nuomonė, nes komisija ir auditorumai naudoja skirtingą metodiką nustatant klaidų dydį todėl sunku e, suderinti šitos dalykus, todėl tai gali tiesiog pakelti e, klaidų lygį. Aš norėčiau e, pasakyti, kad kada auditorumai nori daryti skirtumus, jūs galit aiškintis, kokia yra problema, kokia yra esmė ir negalima daryti per didelių skirtumų. Tai aš manau, kad jų komisijos yra, nuomonė, jų yra teisinga, jūs nepaaiškinote, kodėl yra 3,8 procento lygis. Jūs tik tai kalbėjote apie statistiką, bet iš esmės, kodėl, kokia yra esminė priežastis, kad klaidų lygis padidėjo ir politinis klausimas, komisarė, jūs e, žinote, kas vyksta Afrikos šalyse, ypač dabar. Europam skiria didelius sumas pinigų padėti tom žmonėms. Tai yra didžiulė atsakomybė su tuo susijusi. Ir kaip jūs pasitikite NVO, ar nemanote, kad, nemanote, kad laikas, atsižvelgiant, kad yra didžiulė atsakomybė, ar mes neturėtume stebėti NVO, kaip jie naudojasi e, e, es pareigūnais, nes Afrikos NVO nebūtinai vis tik tvarkoja. Taigi kalbam apie atsakomybę Austrijoje, Vokietijoje, kitose šalise. E, teigia, kad nėra kovojama su kilme, su atsiradimu tų pabėgėlių srautų. Bet iš tikrųjų mes mėginame stabilizuoti šalis, stato mokyklas, ligoninės, kelius, kad žmonėms nereikėtų bėgti iš savo šalių, O e, jūs kalbate apie ilgalaikį e, scenarijų, tai kada tie pinigai darys poveikį, kada tie pinigai pasitarnaus tam, kad žmonės nebenorėtų vykti į Europą. Ir ar nemanote, kad e, žmonės jai per didelis vytis Europą ir ko tikėtis iš tų pinigų, e, kurie yra investuojami ilgalaikių požiūrių, galbūt mes nepakankamai investuojame. Toliau, kolega Jelės. Ta. Pane Jela. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pone Liomert iš auditorumą, ačiū komisarui iš pateiktą informaciją. Pirmiausia, norėčiau paklausti ponios Lemak. Suprantu jūsų ir auditorumų požiūrį, tačiau norėčiau suprasti labiau. Kodėl paliekate nuo šalytos duramščius biudžetą? Biudžeto pagalba ir daugelio donorų finansuojami projektai. Istoriškai mes esam dirbę, remdamiesi šiuo pagrindu ir man atrodo, kad tai, tas požiūris nebuvo blogas. Ypač jeigu pasižiūrėtume, kad egzistuoja tendencija daug kas supaprastinti ir tą siūlė kitos institucijos, o būtent audito rūmai. Atliekant būtent tokį skaičiavimą, nesuprantu, kodėl nuo šaly paliekami tie du elementai, kur yra pagrindinė. Aš galbūt pati kažko nesuprantu, arba gal ar kažką netaip supratau, ar blogai išteiškinau. Bet norėčiau daugiau paaiškinimų dėl šito. Ir štai dabar matome prieš save tą kalėdų eglutę, tą biudžetą, kur siekiama konkrečių rezultatų. Tačiau susidaro toks įspūdis, kad tai nėra labai senas dalykas, nes visai neseniai apie tai kalbėjo ponia Georgieva. Kai kas jau daug metų, e, prieš daugelį metų suprato, kokie čia iškiaus sunkumai. Sunkumai susijęs su rodikliais. Ypač, nelengva renkti biudžetą, turint omenyje tuos rodiklius. Vieni turi vienodus, vienokius rodiklius, mes turim kitus, yra ir jų ir dar daugiau, taip kaip elgtis. Kasdien patiriam spaudimą ir susidaro toks įspūdis, kad jeigu dirbsime taip kaip dabar, tai tuomet kažkas vyks um, ne taip Komisarą Minica ir e, Han dirba jau remdamiesi būtent šiais rodikliais. Jie dirba remdamiesi ponios Greslė pranešimo pagrindų, jie ambasadorių patiktais duomenimis remiasi ir atrodo, kad jau kalbame ne apie kažkokius vienos rūšies rodiklius, bet apie daugelio rūšių rodiklius. Galva susisuko. Nes man toks jausmas, kad rodikliai, kad naudojau tokie rodikliai, kurie net nėra rodikliai. Susidaro įspūdis, kad į rodiklius žiūrima kaip į kažkokią panacėją. Jūs kalbate, pavyzdžiui, apie pasiektų rezultatų rodiklius. Juos analizuojate. Sakote, kad jais naudojasi ambasadoriai rengdami valdymo, ne audito, bet valdymo ataskaitas. Tad kaip su tais rodikliais? Lyginant su tuo, kokiu rodikliu norėtume mes, jeigu mes norim, kad biudžetas būtų orientuotas į rezultatą. Norėčiau išgirsti jūsų įžvalgas šią temą, nes man toks vaizdas, kad čiuožėme ratukinėmis pačiūžomis ant užšalusio ežero ir tai nu, na, tikrai yra toks dalykas, kai, kai susigaudyt sunku. Na ir galiausiai apie ambasadorių ataskaitą. Ką manote? Vakar susidarė įspūdis, kad ataskaitos, kurios buvo parengtos A klausimų, tarnavo vertinti klausimą B. Tad reikėtų paklausti ambasadorių, kam reikalingos jų ataskaitos. Ir dabar konkretesni dalykai. Tunisas pirmiausia. Daug esu dirbusi Šiaurės Afrikoje, žinau, kokia ten situacija. Su Tuniso, Alžyro, Libijos ambasadoriais buvome susitikę ir girdėjome tos pačius nusiskundimus susijusius su uh, e, ES fondais. Bendradarbiavimo fondo konkrečiai turiu mintį. Nes e, tos lėšos nepatenka pagal numatytą, nustatytą grafiką. Kitaip tariant, dalis tų lėšų ir buvo išmokėtos, tačiau kita dalis ne. Nepamirškime, kad Tunisas turėtų būti tarsi karūnos brangakmenis, tai yra ta šalis, kuri turėjo tapti demokratinę valstybę. Islamiška šalis, demokratinė valstybė. Gal tos vilties dar negalime sakyti, kad jau nebeturim. Pralaimėjo mūšį, bet ne karą. Tad kyla klausimas, Kam tas vėlavimas? Ar tai yra susijęs su kažkokiais specifiniais dalykais? Kalbu apie Tunisą, bet čia galėtume paminėti ir kitas Šiaurės Afrikos valstybės. Pavyzdžiui, Alžyro ambasadorius skundžiasi dėl lygiai to paties. Mums sakoma, kad tie 3 milijardai Turkijai, tarsi burtulas dėlė mostelėjus, yra viskas tvarkoji. Tuo tarpu, kad prisim, prisimtys įpareigojimai seniau nebuvo įgyvendinti. Tuo tarpu, kai šalis Šiaurės Afrikoje savo namų darbus atliko. Tvarko jos e, priėmė kažkiek pabėgėlių ir, ir darė tai, ką galėjo, bet norėčiau konkrečiau sužinoti, kaip čia atsitiko, kad situacija yra tokia, kaip dabar. Kaip su prekybos santykiais? Žinau, kad yra problemų su Palestina ir Izraeliu. Europos Sąjunga priėmė sprendimą, kuris, man atrodo, teisingas. Yra tokių kolonijų, kurias mes laikome nelegaliomis. Štai. Tačiau kaip su kaiminystės politika, su bendradarbiavimu politika. Kaip visi šie elementai dera su prekybos aspektais ir kokių pasiekmių tai turi vietose. Na ir dar apibendrinimui. Grįžtu prie darbų kalendoriaus. Nes jūs puikiai žinote, ponė Han, kokį spaudimą patiria ši šalis. Tačiau norėčiau, kad būtų išsklaidytos visos abejonės. Dabar dėl vertinimo lentelių. Jūs kalbėjote apie 2015 paskutinį ketvirtį. Ir sakote, kad darbas vyksta. Puiku. Tačiau norėčiau sužinoti, ar tai buvo efektyvu. Kolega Černecki gali klausti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekomentuosiu paskutinio vadovų sutikimo rezultatų Briuselį vykusio sekmadienį. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad ponios Ajala Sender komentaras yra tikrai labai įdomus. Pirmiausia, dėkoju poniai Daniel Lamarck ir jos komandai už puikų įvadą į mūsų diskusiją. Ačiū taip pat ir mūsų svečiams, abiems komisarams. Turiu klausimą. Komisarui Mimica. Dėkoju už pateiktus atsakymus į mūsų klausimynam. Norėčiau šiek tiek daugiau paaiškinimų dėl nevyriausybinio organizacijų fondų. dėl kontrolės ir stebėsenos, kurią vykdo Europos komisija. Ponios e, Lavaivos ir pono Piper klausimai sukosi apie tą patį, ką komisija daro, nu, tikrindama, kaip lėšos yra paskirstomos e, šiuose fondus ir kaip jos panaudojamos. Ačiū. Vielen Dank, ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste gesetzt. Ähm, es wäre schön, wenn wir Ihre Eingangsstatements ähm, zugeschickt bekommen. Taigi būtų labai gerai, kad äh, jūs äh, savo pastabas mums atsiųstumėte elektroniniu paštu, nes aš pati iki galo nesuprastau, ar jūs esate patenkinti ar ne 14 ähm, metų rezultatais. O dabar turiu klausimą komisarui Hanui. Antai pernai mes ginčiamės dėl ponios Lemarka iškeltų problemų. Tai yra dėl finansinio reglamento taisyklių pažeidimo. Pone Lemarka kalbėjo, kad mes nagrinėjome tuos mokėjimus, kurie buvo padaryti nepateikiant pagrindžiamų e, dokumentų. Situacija pasikartoja. Ir kiek pamenu, gegužės mėnesį parlamentas priėmė sprendimą. Diskusijos to klausimu vyko dar sausio mėnesį. Taigi aš tikėjausi, kad kai problema buvo iškelta į viešumą, jinai turėjo būti sprendžiama, tačiau kažkodėl viskas labai užsitėse. Ir negalime kalbėti apie tos dalykus, kad jie išspręsti, o jeigu, yra, jeigu taip nėra. Taigi kokie tai yra mokėjimai, jeigu nėra pagrindžiančių dokumentų. Ir turiu dar ir kitą klausimą. Jūs puikiai esate susipažinęs su valstybėmis narėmis, kokios yra problemos ir Bosnios ir Serbijos klaidos lygis yra žemesnis nei vienas procentas. Tai kaip jums tai pavyko pasiekti, rezultatai net geresni nei ES šalyse. Gal jūs galėtumėte valstybėms narėms duoti kokį nors receptą? kad jos įveiktų tas kliūtis, su kuriomis susiduria. Ir dar grįžtų prie komisaro Hano. Vakar išorės pagalbos valdymo ataskaitoje buvo minimi e, užsienio ambasadoriai ir aš pastebėjau, kad e, ne direktoratas nepasinaudojo skirtomis priemonėmis. Todėl ar jūs galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie šį generalinį direktoratą, nes jeigu mes neturėsime informacijos, labai sudėtinga bus e, pasikliauti kažkokiais indikatoriais ir atlikti kontrolę, patikrinimus. ambasadoriai gali pasakyti, kad jie tik tai e, išleido lėšas, bet negalės jų pagrysti. Taigi svarbu turėti informaciją iš anksto. Ir tą turėtų atlikti generalinis direktoratas nėra. E, dabar grįžtu prie kito komisaro ir galiu pripažinti, kad aš nelabai vis supratau jūsų paaiškinimus dėl IMG. Norėčiau, kad jūs pateiktumėte išsamesnius paaiškinimus. E, ar ankstesnės komisijos e, darbuotojai ėmėsi veiksmų, ar Olafas apie tai buvo informuotas, nes man, nežinau, teisingai supratau, kad e, tas teisinio statuso klausimas išlieka. Aš tikrai apgailestauju, bet e, jūsų atsakymai mūsų neįtikino. Toliau mano sąraše yra kolegė Šmitė. Dėkoju. Aš turiu keletą klausimų dėl EDF. Bet e, išklausius pasisakymų man kilo kitas klausimas. Mes kalbėjome apie ES tikslus, apie komisijos bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su taryba ir kitomis institucijomis. Taip pat girdėjome, kad Komisija dirba iš vien su generaliniais direktoratais, laikosi tos pačios pozicijos. Bet pakalbėkime apie tą dabartinę pabėgėlių krizę. Ar yra šioje srityje koks nors bendras požiūris, kaip spręsti problemas? gerbiami komisijos nariai, kolegos. Aš noriu padėkoti už pakankamai įsame informaciją. Ir pirmiausia, dėkoju auditorumams. Noriu pasidžiaugti, kad komisija darbą vykto koordinuotai. tiek išorės veiksmų srityje, tiek kaiminystės politikos vykdyme. Taigi labai noriu padėkoti komisarui Hanui už teigiamą indėlį į ES plėtrą bei pagalbą šalims ruošiantis įstoti į ES. Nesenai komisaras Hanas pristatė naują teisės aktų paketą, pristatydamas e, tuos e, teisės aktus, prie kurių komisija dirba. Ir kaip tik iš tos ryties turėčiau keletą klausimų. E, Pone Georgieva kalbėjo apie tą naująjį požiūrį, naują biudžeto formavimo politiką. Kaip būtų naudojami Europos fondų, fondai, fondų lėšos? Kaip jūs įvertinate individualią kiekvienos šalies pažangą, šalies, kuris siekia prisijungti? pavyzdžiui, kada yra uždaromi dėrybiniai skyriai ir panašiai. Žinau, kad tai yra politizuotas procesas, bet ką jūs manote apie naudojimasi konkrečiais indikatoriais, kurie leistų audituoti konkrečią valstybę ir įvertinti jos pažangą. Turiu pripažinti, kad Mums reikia pagristų, rimtų rodiklių atspindinčių individualią šalies pažangą. Nedetalizuodamas galiu pasakyti, kad tikrai tai yra ilgas procesas, gali iškilti kažkokių konfliktų, bet tai turėtų padėti Europos institucijų kontrolės procesui. Ačiū. Ja, ich möchte mit äh, Frau Lamarck vom Rechnungshof anfangen und Sie auch bitten, die. Na, galbūt äh, ponia Lamarck äh, iš auditorumo ar galėtų atsakyti į, į pranešėjos klausimus. Taigi prašome žodis Jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, dėl tuo klaidų procentų ir mūsų skaičiavimo. Norėčiau trumpai priminti, kad Šis metodas išplaukia iš įpareigojimų numatytų sutartyse, pagal kurios auditorumai turi pateikti nuomonę dėl sąskaitų ir nagrinėti atliktų operacijų susijusių sąskaitomis legalumą. Tai yra labai originali nuostata ir manau, kad tik ES tokią nuostatą turi Ir tai reiškia, kad vienu metu turime vykdyti ir finansinį auditą, sertifikavimo auditą ir teisėtumo auditą. Kitaip tariant, kad tas klaidų procentas išplaukia iš tų operacijų, kurias laikėme neteisingomis, pažeidžiančiomis taisyklės, mes jas įvertiname kiekybiškai, nagrinėjame ir žiūrime, kaip jos yra susijusios su vienu ar kitų ūkinių metų sąskaitomis. Tai nereiškia, kad tos klaidos kai kuriais atvejais negalėjo būti paskui ištaisytos, tą gali padaryti Europos komisija. Ir Europos komisija visiškai teisingai pasakė, kad jeigu e, sutartys įgyvendinamos iki galo, tai tuomet lieka laiko klaidoms ištaisyti. Tiesiog mes jas e, nagrinėjame tam tikrų metų, kadangi jos yra susijusios su ūkinių metų sąskaitomis. Būtent dėl to mūsų klaidų skaičius skiriasi nuo likutinio klaidų skaičiaus, kurį apskaičiuoja DEFCO generalinis direktoratas. Ir tai vyksta jau kitų metų, mūsų metodas skirtingas ir kiekvienas iš tų klaidų procentų yra skaičiuojamas teisingai. E, pagal egzistuojančią metodologiją, kurią remiamės mes arba DEFCO. Tiesiog DEFCO turi palaukti, kad kol visos operacijos bus užbaigtos. Mes to daryti negalim, nes aš, kaip jau sakiau, vertiname vienus ar kitus ūkinius metus. Mes e, manome, ir aš jau tą sakiau, kad DEFCO atliekamas skaičiavimas likutinių klaidų procento Tai yra klaidos, kurios lieka po visų patikrinimų. Taip kartais gali nutikti ir tos, klaidos, tos klaidų rodiklis už mūsų mažesnis, nes Europos komisija užbaigia savotiškai operaciją ir atlieka tai, ką turi atlikti. Taigi tas klaidų procentas yra susijęs su kiekybinė klaidų išraiška pagal finansinį reglamentą, kai vertinama, ar buvo laikomasi procedūrų, ar tinkami projektai, tinkamai projektai buvo atrinkti ir taip toliau ir panašiai. Tie kiekybiškai išreikšti rodikliai rodo, ar operacija laikytina klaidinga ar ne. Tad štai, kai dėl mokėjimų Turkijai buvo klaidos ištaisytos, bet buvo pastebėta ir silpna viena vieta, kadangi Europos komisija e, sutiko su išankstiniais mokėjimais ir neatsižvelgė į realias sąnaudas, kurios buvo pagristos e, dokumentais. Taigi tai yra pažeidimas ir atsargumo taisyklių, ir kitų susijusių taisyklių. Tačiau Europos komisija iki sutarties pasibaigimo, ko gero, būtų ištaisusi tas klaidas, jeigu būtų pastebėjusi. Tačiau tuo metu, kai mes atlikome tikrinimą, kaip tik buvo tokia susitarius rizika ir buvo padaryta klaida. Taigi tą pačią riziką matėme ir kitais metais 96 milijonų eurų suma ir tai buvo paliesta. Ir štai, tai yra ta operacija, kur yra rizikinga, tačiau Europos komisija gali, kaip jau sakiau, tas klaidas ištaisyti, jeigu suvokia, su kokiom problemom susidurėma. Tai štai, Direktoratas įsiklausė tai, kas sakoma, būtent, kad reglamentas taikomas direktorato atitiktų finansinį reglamentą, tai padėtų išvengti tų klaidų kartojimuose, nes niekad nežinai, gal kada nors tos klaidos būtų nepastebėtos, dėl to ir rizika kyla didžiulė. Taigi turime į tai žiūrėti kaip į tam tikrų operacijų visumą kai stengiamasi pagrysti sąskaitas, mes žiūrime į tų sąskaitų tikrumą, jų nuoširdumą, išreiškėme visą tai kokybiš, kokybinių požiūrių, remdamiesi numatytą metodiką. Ir, pavyzdžiui, kontrolės sistemos silpnumas irgi yra vienas iš tų rodiklių, į kurį siūlome atkreipti dėmesį. Tai štai tokios yra mūsų rekomendacijos komisijai Dažniausiai reakcijos būna labai pozityvios, nes mes nurodome trūkumus, o tikslas mūsų yra toks pat kaip Europos komisijos. Norime įsitikinti, kad visos operacijos vyktų e, teisingai. Kai dėl pasiektų rezultatų, norėčiau priminti, kad e, rezultatų siekimo vienas iš elementų yra operacijų teisėtumas. E, Negalime sakyti, kad operacija buvo sėkminga, jeigu ji buvo įgyvendinta ne pagal taisyklės. Mes audito rūmose e, paprastai atsižvelgiam į parlamento nuomonio. Parlamentas mums sako, kad reikia pabrėžti labiau pasiektus rezultatus. Ta ir stengiamės daryti. Ir tą darome ne tik savo metinėje ataskaitoje, bet taip pat ir specialiuosiuose pranešimuose. Poniai Ajala Sander norėčiau atsakyti dėl klaidų procento, dėl biudžeto pagalbos ir tų projektų, kur yra daug donorų. Pažiūrėkime iš mūsų perspektyvos į šią metinę ataskaitą. Mes tikrinam operacijų atitikimą taisyklėms pagal teisės aktus tam tikrus. Teis, žiūrime, ar buvo laikomasi nustatytų teisės aktų. Kita vertus, Abiem tais atvejais mes negalim patikrinti, e, ar viskas buvo tik dabar pagal taisyklės ar ne. Kodėl? Todėl, kad biudžeto pagalbos atveju Europos komisija e, skiria lėšas e, pagalba gaunančiai valstybei pagal tam tikrus kriterijus, o ne šiaip savo, todėl, kad jie taip atrodo, tie kriterijai tuos, tuos kriterijus neįmanoma tikrinti taip, kaip būtų galima patikrinti tam tikrą teisės aktą, pavyzdžiui, rinkos principų laikymasis ir panašiai. Ir šiuo požiūriu mums atrodo, kad e, nėra e, tam tikro konkretaus teksto, kuriuo reikėtų remtis, galima remtis panašiais analogiškais atvejais. Kai kurios šalis, kurios ne visai atitinka kriterijus, E, turi sulaukti pagalbos. Besivystančios šalis e, nori pagerinti savo valdyseną. Tad techniškai, e, žvelgiant į mūsų metinės ataskaitos metodologiją, mes negalime sakyti, kad ar ši pagalba yra teisėta ar ne, kaip tokia, jeigu Europos komisija skiria tokią pagalbą. Jei norime pasižiūrėti, ar buvo padaryta klaidų, tai tuomet reikėtų žiūrėti, ką valstybės darė su tomis lėšomis, tai tai jau nebėra mūsų kompetencijos rytis. Tačiau mes galime tirti biudžeto pagalbą. E, teismas jau šiai pagalbai skyrė pranešimą, kitame pranešime bendra biudžeto pagalba yra nagrinėjama, mes galim nagrinėti rezultatų pasiektų ataskaitose. Tai Mes turime kriterijus, turime galimybę pasižiūrėti, kokios pažangos pasiekė viena ar kita šalis, kaip, pavyzdžiui, Olandija ar Junktinė karalystė. Jos jau įvertino šią biudžeto pagalbą. Tačiau kalbant apie biudžeto pagalbą, galime pasakyti, kad niekada teisinių požiūrių kažkokių pažeidimų nebus, nes nėra tokio reglamento, kaip, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų laikymasis, PVM mokėjimas ar panašiai, kaip kitų operacijų atžvilgių. Lygiai taip pat ir projektams, kur dalyvauja daugelis donorų. Europos komisija gali pateikti savo indėlį fondams, tačiau tie fondai turi apimti daugelį donorų. Europos Sąjunga yra svarbi veikėja, teikianti pagalbą besivystančiom šalims didžiausia gal pasaulyje, tačiau ji gali be, įsikišti bendradarbiaudama kartu su kitais ir tai ir daro. Tad štai, mes nekalbam apie kažkokias specifines išlaidas. Ir jų atveju turėtume nagrinėti projektų tinkamumą. Ir štai, čia techniškai tokių projektų atveju mes negalime rasti klaidų, nebent atliktume specifinį auditą ir mes jau panašius klausimus esam nagrinėję. Šios operacijos niekada nebus įtrauktos į mūsų e, kiekybiškai įmanomų išreikšti klaidų skaičiavimo mm, kategoriją. Ir dėl to ir turime 2 procentus klaidų, nes yra tokių, to, tokia dalis mūsų tyrimo, kur klaidų negali būti. Ir klausimas svarbiausias yra štai koks. Būtent nurodyti labai tiksliai tas klaidas ir rizikas, kur Europos komisija gali jas ištaisyti. atsižvelgiant į metinėje ataskaitoje paminėtų priemonių finansavimą. Tačiau šis finansavimo procent, procentas aiškiai nurodo kaip viskas atrodo, tuomet galima pamatyti, kokios yra klaidos, kokių teisės aktų dar nežinoma. Tai yra savotiška momentinė fotografija, kai dėl pasiektų rezultatų. Ir man atrodo, kad kasmet kalbėti apie Europos Sąjungos pridėtinę vertę, žvelgiant į rezultatus, e, yra būtina, tai yra tas darbas, kurį mes atliekame nu, nuolatos savo specialiuosiuose pranešimuose. Nes tuo atveju mes galime, kalbant apie konkrečią šalį ir konkrečią operaciją, paž... parengti visą trūkstamą požiūrį, ieškoti geresnio efektyvumo. Ir čia neturėčiau teikti nuomonės dėl, dėl šio klausimo, bet yra daug iš tikrųjų specifinių pranešimų šiame taip pat. Pirmininkė prašo apibendrinti. Jūs dar neatsakėte į pranešėjo klausimus dėl specialiųjų pranešimų, dėl migracijos ir pabėgėlių klausimų. Jūs kalbėjote apie du pranešimus, sakė ponė Lemark. Viename yra kyla rizika dėl, dėl komisijos e, siekiamų rezultatų. Tad kolegijoje buvo aptartas tas pranešimas, netrukus jūsų komitetas gaus šio, šio pranešimo vertinimą ir žiniasklaida taip pat. Reikėtų pasakyti, kad šis požiūris gali e, e, veikti. Norėčiau pasakyti, kad čia mes kalbame apie išorės veiksmus migracijos rytyje, net jeigu kontekstas ir pakankamai sudėtingas, jis nėra niekaip susijęs su pabėgėliais. Šis pranešimas sukėlė tam tikrą prieš priešą su Europos komisija argumentus teikia abi pusės ir dabar audito rūmai uh, e, imsis antrojo svarstymo šio pranešimo. Tai vyks gruodžio 10 dieną. Galutinis pranešimas, uh, galutinis, galutinis svarstymas vyks kitą savaitę teisme, audito rūmose tiksliau. Na, regis kad e, tas audituojimasis nuspręs, ką auditorius turėtų daryti. Žodis jums, komisarė Han. Äh, Labai ačiū. Na, e, ką mes, ką daryti, kad būtų neįma, kad neįmanoma taptų įmanoma. Ir tai yra dėl to, E, kad yra tokių profesionalių kankintojų. Na, manau, kad tai yra labai svarbu, kai mes kalbam, jog reikia daryti skirtumą tarp pagalbos stojimui ir kitų fondų, kurie yra naudojami stenčiant migrantų krizę. Pagalbos stojimo biudžetas yra fiksuotas biudžetas ir jis pribuotas tam tikrų rėmų ir jis numato kitas programavimo laikotarpį 14-20 metams, tai yra 4 e, milijardai eurų atrodo, jeigu neklystu, ir šitų fondų tikslas yra labai aiškiai apibrieštas, e, yra tikslingos investicijos į viešąją viešą administravimą, taip pat infrastruktūros projektus. Ir tai leidžia toms šalims priartėti prie europinių standartų. Programa yra sudaroma kiekvienoje šalyje e, trims metams, tai ne taip, kaip yra su struktūriniais fondais, kur dirbame septynių metų laikotarpiais, bet čia planavimo laikotarpis yra trys metai. Ir nurodomi tikslai, kurių reikia pasiekti ir taip pat tikslinės grupės, tikslai kiekvienai konkrečiai šaliai, kur mes matome trūkumų e, potencialiuose šalyse kandidatėse ir kaip mes siekime ištaisyti šitos trūkumus. Na, o mes nematome jokių pokyčių tose e, fonduose, kurie skirti būtent tiem tikslam, jie yra labai aiškus ir numatytas planavimo laikotarpis ir e, yra tikslus, tikslai, viskas yra užfiksuota e, kiekvienam konkrečiam planavimo laikotarpiui. Tačiau, kai mes sprendžiame dabartinę migrantų krizę, E, iškyla didžiulis iššūkis, apie jį buvo kalbėta ir sekmadienį. Ir šis iššūkis yra tai, kad reikia rasti papildomų fondų biudžete, kad papildomi fondai būtų paskirti ir kad jie būtų naudojami spręsti situacijai, nes tai yra nenumatytos aplinkybės, į kurias reikia atsakyti ir atsakyti tinkamai. Aišku, yra skirtumas tarp migrantų ir pabėgėlių ir turime labai aiškiai tą skirtumą nurodyti. Pabėgėliai mm, vyksta iš karo zonų, iš konfliktų zonų, o iš kitos pusės ekonominiai migrantai siekia pagerinti savo gyvenimo sąlygas, tai yra pagerinti savo padėtį. kai kalbėjome apie e, Tunisą, buvo šiek tiek vėluojama ir e, tai buvo dėl mūsų generalinių direktoratų pertvarkymo, e, tai aišku, atsirado tam ir tas žastelavimas, nes aš, aš manau, kad kai kurie teigia, kad, yra, kad vėluoja mokėjimai, bet aišku, reikia atlikti e, kontrolę, tik ir patikrinimus ir užtikrinti, kad mokėjimai yra teisėti ir mes turim vykdyti stebėjimą, mes kontroliuojam du kartus per metus, turime galiojančią procedūrą ir mes ją aptarėme kartu su jumis ir kai mes e, jau periname visą procedūrą, tuomet tik tai galime skirti atitinkamas e, lėšas, atitinkamus dydžius. Toliau, kai dėl Moldovos atveju, tai priklauso nuo politinės situacijos. Reikia, kad politinė situacija pagerėtų, o jeigu ne, tuomet negalime atlikti mokėjimų ir dabar viskas yra tiesiog stabdoma ir mm, kyla grėsmė, kad tiesiog pinigai bus prarasti ir mm, finansavimo laikotarpis pasibaigs, bet mes negalime daryti spaudimo. Aš e, norėčiau, aišku, e, užtikrinti politinį stabilumą, aš norėčiau, kad situacija normalizuotųsi. E, bet situacija pablogėjo, praėjusiu metu pradžioje, bet e, gegužės 28 įsigaliojo naujosios taisyklės, čia kalba apie 14 metus. Ir e, būtent e, tai buvo data, kai bus daromi mokėjimai be, be, be papildomų dokumentų. Tas faktas, kad klaidų lygis yra mažesnis kandidatėse narėse ir valstybėse narėse, na, jeigu niekas nepasikeitė, manau, turime dokumentų pakete, tai Aš tikrai užtikrinu jūs, kad senosios valstybės narės, kur turi didžiausią klaidų lygį Europos Sąjunga, Sąjungoje, nes tai yra todėl, kad tos senosios valstybės narės nežino, kiek mes tikriname, koks yra mūsų tikrinimo lygis O pavyzdžiui, valstybėse narėse kaip Ispanija buvo labai daug tarpininkų ir dėl to pasidarė toks aukštas klaidų lygis. Taigi, sąžininkai sakant, jeigu mes lyginam senasias ir naujasias ir kandidatė, šalis kandidatės, tai sakyčiau, kad na, nėra labai didelių skirtumų, kalbant apie administracinės praktikas. Mes dirbame su šalimis kandidatėmis. Taigi Aš čia nekalbu apie e, stojimą, bet aš kalbu apie stojimo procesą, ne apie stojimo dėrybas. Ir vis tiek, mes tiekime, kad šitos šalis priartėtų prie ES standartų, bet e, kartais e, šalis kandidatės gali dirbti su ES ir aš manau, kad regionų vystimasi komitetai turės mums padėti ir čia aš stengiausi, kad tai pereitų į ne generalinio direktorato e, kompetenciją, nes daugelį aspektų galima išspręsti tiesiogiai ir dėl to e, reikia, kad administravimas būtų bendras ir siekiant užtikrinti, kad administracija vietoje galėtų vadovauti, ypač e, jeigu potencialių stojimo data jau artėja. Toliau dėl rodiklių, dėl indikatorių ir e, valdymo priemonių, tai aišku, tai yra labai svarbus klausimas, kurį jūs iškėlėte. Mes derinami darbas DEFCON generaliniu direktoratu ir taip pat mūsų darbuotojai vietoje e, turėtų turėti aiškias taisyklės, kad jų tiesiog netrikdytų mm, taisyklinio bivimas. Na, aš pripažįstu, kad reikia tiesiog nustatyti aiškius tikslus. Bendro pabudžio pastaba baigiant. Prieš porą savaičių mes pristatėm kaiminystės politiką apskritai ir mm, mūsų moto artėjantiems trims metams ir nenustepkite, tikslas yra stabilizavimas, tiks tik tai taika, stabilumas ir gerovės. Mm, ir gerovė tai yra klausimas, kaip pavyzdžiui išmatuoti taiką kaip apibriežti. Ką vadiname taika, pavyzdžiui, Ukrainoje? Ar tai yra ilgalaikė taika, ar tai yra dviejų savaičių ugnies nutraukimas? Tai labai sunku įvertinti stabilumą, nes visi skirtingai suprantame, ką reiškia stabilumas ir tą patį galima sakyti apie klėstėjimą. Tai labai subjektivus dalykas Taigi, jeigu jūs manęs paklaustumėte, kokie yra tikslai, kokie yra tikslai uždaviniai, kurių mes siekiame, tai, tai yra tai, ką aš ką tik apibūdinau. Taigi labai sunkus klausimas, kaip panaudoti lėšas, fondų lėšas ir kaip išmatuoti sėkmę. Aš žinau, kad jeigu kalbėsim apie administravimą, tai aišku, galima daryti pažangą ir staiga patekti į tokią situaciją, kaip e, finansų ministras yra pakeičiamas ir viskas keičiasi. Taigi, reikia tikėtis, kad tokiuose situacijose e, fondų lėšos bus panaudojamos tinkamai, bet dėja viskas atsitinka. dėl biudžeto, jeigu nekalbėsim vien tik tai apie biudžeto gyvendinimo procedūrą, aš tikrai norėčiau pasikeisti nuomonėmis ir žinoti, e, kokie yra mūsų bendri iššūkiai ir kokie yra mūsų bendri interesai. Nes, aišku, yra daromas auditas, bet tuo pačiu metu reikia, kad biudžeto kontrolės komitetas ir suprastų, kaip mes dirbame mūsų darbo pobūdį. Nes, kaip sakiau, nei esat e, komitete niekas mūsų nepaklausė, kodėl mes, pavyzdžiui, stabdome mokėjimus Moldovai. Yra labai skirtingos e, nuomonės parlamente, aš tam tą suprantu ir pritariu, bet kas būtų naudinga, tai reikia, kad biudžeto kontrolės komitetas suprastų mūsų politinį požiūrį ir suprastų, kokios yra ribos ką galime išmatuoti. Dėkuoju. Labai ačiū. Esu įsitikinusi, kad Europos komisija galės parengti e, kažkokius rodiklius, kaip išmatuoti tokias abstrakčias savokas. Thank you, uh, Madam Chair. I'll try to go through the uh, questions. Uh, in... Dėkoju. Pirmininkė, pabandysiu trumpai apžvelgti tos klausimus. Pradėsiu pirmiausia nuo klaidos lygio ir dėl klausimo, kodėlgi tas lygis išaugo iki 3,8 procentų šiemet. Akivaizdu, kad pastarojų metų mes susidurime su trimis klaidų tipais. Pirmiausia, tai yra įprastas klaidos tipas, antra tipas, kuris nulemtas išimčių ir daugelio donorų finansavimo, ir kitas yra likutinis klaidos lygis. Man pakaktų tų duomenų, jeigu visi suprastų, ką kiekvienas klaidos lygis reiškia, kad duomenys yra nevienodai, kad atsižvelgiama į pažangą, į trūkumus, į kontrolės mechanizmus, į, į projektų įgyvendinimus. Todėl klaidos lygis ir nebūtų išaugęs iki 3,7 procentų, jeigu mes būtume rėmėsi tik tai vienu modeliu. Dėl tos priežasties lyginimo laikotarpis kiekvienais metais turėtų remtis arba vienodą metodologiją, arba tais pačiais duomenimis. Gerbiama pirmininkė, pereinsiu prie jūsų klausimo. Jūs sakėte, kad nesate patekinta mūsų vykdomos politikos pasiektais rezultatais. Ir pats aš nesu patekintas tuo, kaip įgyvendinamos politikos ir klaidų lygis man, manęs netenkina, nesvarbu, būt, koks būtų naudojamas. Metodas. Nes ir kažin ar vystimosi politikose mes galėsime pasiekti nulinį klaidos lygį. Tam tikrą prasme tai įrodytų mūsų veiksmų rezultatus, mūsų rekomendacijų veiksmingumą, patikrinimų, kontrolių veiksmingumą. Galbūt, galbūt ir galime pasiekti tą nulinį lygį, jeigu mes dėmesį sutelksime į biudžeto programas, o ne į vystimosi programas. Ir galbūt e, vienas skyrių, viename biudžeto skyriuje mes ir ne, nekonstatuosime tų klaidų. Bet tuo tikslu aš norėčiau paraginti visas mūsų tarnybas susitelkti, dirbti kartu, diskutuoti ir įsiaiškinti, kokiais kriterijais mes naudosime nustatydami klaidos lygį, o taip pat kaip mes įvertinsime pažangos rezultatus tose vystimosi politikose. Taigi išsaugokime, išlaikykime šitą bendradarbiavimą, koordinavimo lygį, nes klaidos lygis yra svarbus mūsų darbo faktorius. Toliau. Migracija. Ar vystimosi politika galėtų suteikti didesnį indėlį įveikiant migracijos problemas. Migracija, nelegali migracija, tie nelegalūs migrantai. Per pastaruosius penkerius metus gerokai padidėjo. Tačiau kurgi didžioji problema? Didžioji problema ne migracija, o pabėgėliai. šio spaudimo mes negalime sumažinti vystimosi programomis ir politikomis. Čia yra kitokios pastangos, tai yra politiniai darbai, ar tai būtų ES ar kitos tarptautinės organizacijos, valstybės narės atskirai. Antai, pavyzdžiui, Europos išorės veiksmų tarnyba privalėtų ieškoti politinio sprendimo tiems konfliktams, kurie yra pabėgėlių srautų priežastis. 80 procentų Afrikos migrantų vyks, e, juda pačios Afrikos viduje ir net nepasiekia Europos. Jie keliauja iš vienos į kitą Europo, e, Afrikos valstybių ir Tai tik tai rodo, kad vystimosi programos susilaukia rezultatų, tačiau dar ne visose šalyse. Todėl reikėtų klausti, ar mes pakankamai investuojame į vystimasi. Žinome, mums reikėtų daugiau. Reikia pagalbos vystimuisi Štai yra globalaus vystimosi darbo atvarkė. Ir mes esame užsibrėžę pasiekti 0,5 procento mūsų dabartinio GNR, o tai sudaro beveik dvigubai daugiau nei šiandieniniai Europos duomenys, tai mes įsipareigojame padidinti mūsų indėlį. Tačiau šitos pagalbos nepakaks siekiant įspręsti visus vystimosi sunkumus. Jeigu globaliu lygiu mes pasieksime 0,7 procentų, tai sudarys mažiau nei 15 procentų visų tvaraus vystimosi tikslų. Turime pasinaudoti ir tų šalių ištekliais, privačius sektoriumi, partneriais, kurie prisidėtų prie šių politikų įgyvendinimo. Tai štai reikia įtraukti į tą vystimosi procesą daugiau faktorių. Tai nėra vien tik tai didesnio finansavimo klausimas. Dar buvo minėtas e, ambasadorių pranešimas apie tai, kaip yra vykdomos mūsų programos. Tai yra finansų valdymo įrankis. Ir iš generalinio direktoriaus išvadų aiškėja, kad negalima vėluoti ir įgyvendinant programas. Tai aiškiai buvo pasakyta ambasadorių pranešime. Tai tik parodo, kad mes nepasiekėme savo užsibrieštų vystimosi tikslų tam tikrose valstybėse. Ir naujieji pažangos, naujusios pažangos programos ateityje turėtų padėti susijęti biudžetą su konkrečiais rezultatais. Vystimosi tikslai numatyti kiekvienoje programoje turėtų padėti pasiekti užsibrieštų tikslų ir rezultatų. Ambasadoriai pranešime kaip tik yra kreipia dėmesį tai, kad kol kas trūksta rodiklių padedančių įvertinti mūsų vystimosi programų rezultatus. Dėl IMG aš jau pamėginau išaiškinti, kokia yra komisijos pozicija. Todėl man belieka tik pakartoti, kad į MG byla komisijos manimų yra baigta nagrinėti. Komisija patvirtino prevencinės priemonės, kurios jau buvo priimtos DEFCO Jau komisija nebenaudoja tiesioginio valdymo taikomo IMG. Visos IMG sudarančios šalis turėtų įsakyti savo nuomonę dėl tiesioginio, dėl teisinio statuso ir tuomet tiesioginis valdymas turėtų būti atšauktas. Pasinaudodami šią situaciją mes šiek tiek sustiprinome tuos kriterijus, kaip netiesiogiai valdyti tarptautinės organizacijas. ir bevimaž devynios tarptautinės organizacijos buvo vertintos pagal tuos griežtesnius kriterijus ir penkios iš tų devinių to patikrinimo neišlaikė. Taigi IMG jau nebėra tarptautinė organizacija komisijos akimis ir jei nebėra taikomas netiesioginis valdymas iš komisijos. Toliau, kaip mes galėsime įvertinti ir e, išanalizuoti nevyriausybinio organizacijų projektus. nevyriausybinio organizacijų projektams yra taikomos tos pačios patikros ir audito taisyklės kaip ir kitiems projektams. Europos Sąjunga pripažįsta nevyriausybinio organizacijų svarbą, kuriant plačią demokratinę visuomenę pagal vystimosi politiką. Tai tos organizacijos prisideda prie mūsų vystimosi programų įgyvendinimo. Mes gerbėme jų savarankiškumą. Ir tikimės, kad jos laikosi taisyklių, tačiau yra atskiri komitetai, kurie tikrina kiekvieną nevyriausybinę organizaciją, kuri patenka į finansuojamas programas. Man atrodo, tiek ir buvo pasižymėjęs klausimų susijusių su vystimosi politika bei kontrolės mechanizmais. Dėkoju už tuos visus patikinimus ir žodis pranešėjai apibendrinti. Dėkoju. Aš manau, kad yra dar dalykų, kur mums reikia šiek tiek daugiau informacijos. Pasižymėjau štai, kai žadėjote daugiau detalios informacijos apie sutarti, sutartis, kurios yra susijusios su skubos atvejais ir viešaisiais pirkimais. Galbūt galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai. Iš komisijos man dar trūksta kai kurių komentarų dėl e, dėl, dėl, dėl ats, papildomos nuomonės pareiškimo auditorumų ir specialių pranešimų. Na, norėčiau daugiau informacijos apie tai, taip pat, ponė pirmininkė, manau, kad mums reikės dar dėl IMG daugiau detalios informacijos, naujesnės informacijos. Taip pat apie rezultatų e, lenteles mes šiek tiek pakalbėjome apie tas taisyklės siekiant rezultatų. Apie tai šiek tiek buvo kalbėta, tačiau nedetaliau, ne, nedetaliai tai buvo aptarta. E, komisaras Han kalbėjo apie bendrus tikslus, tokius kaip taika, e, gerovė, klėstėjimas ir panašiai, tačiau tai yra daugiau filosofija. Kai žiūrime į bendrus tikslus, gali kilti visokių pragmatinių ir e, labai realistinių sprendimų. Mes, kol jau visi posėdžiaujame čia, galime dėl to tartis ir stengtis siekti rezultatų. Tad man reikėtų detalesnės informacijos. Ačiū už pasikeitimą nuomonėmis. Pirmininkė, dėkoju. Manau, kad komisijai dar e, raštu suteiksim galimybę atsakyti į tuos klausimus papildomus. Ačiū komisarui Han. Na ir pasinaudosim be abejo jūsų siūlymų kad galėtumėte užsimti detaliau kaiminystės politikos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Mūsų labai domina kaiminystės politika. Jūs, mūsų visų darbas ES mūsų išmokė, kad jeigu neprižiūrima kažkas, jeigu neskiriama pakankamai dėmesio, reiškia teigiamų pasikeitimų ir nebūna. Norėčiau pasakyti, kad galima dirbti dar prie įvairių dalykų. Pavyzdžiui, teisiniai visokie dalykai mums taip pat turėtų rūpėti ir prie jų galėtume padirbėti. Norėtume, kad ir kiti parlamento komitetai intensyviai užsimtų šiais klausimais. Na, o mes ir toliau palaikysime ryšių su jumis. Kita met audito rūmai neaudituos ketvirtojo skyriaus, neskaičiuos klaidų procento. Žiūrėsime, kaip susirinkti informaciją, nes reikėtų, kad domėtumės detaliai ES biudžetu. Ir jeigu auditų rūmai tuo neužsims, tai dar nereiškia, kad neužsimsime ir mes. Noriu padėkoti visiems. Ir jūs, ponė komisarė Hanai, jau, jau išleisime. Ponas Hanna, tiesiog mažytė pastabėlė. Nenorėčiau, kad liktų neiškumų. stabilumas ir gerovė nėra filosofiniai principai, tai yra taip pat ir mūsų politiniai tikslai. Iššūkis yra kiekybiškai visą tai išreikšti. Ar galima sakyti, kad tai neįmanoma kokybiškai išreikšti? Nežinau, tačiau tai yra tikslas, kurio turim siekti. Jeigu apsižvalgytume po kaiminės valstybės, tai pamatytume, kad daug kur reikia siekti stabilumo, ir gerovės. E, be abejo, diskutuoti esame pasirengę, tačiau biudžeto kontrolės komitetas galbūt galėtų labiau priartėti prie užsienio reikalų komitetų mąstymo būdo. Galbūt galėtume rasti kažkokį bendrą vardiklį. Be abejo, jums svarbus yra rezultatai. Tačiau aš tikiuosi, kad jūs suprantate, kaip svarbu mums yra politiniai dalykai, kova su korupcija e, šalyse. Kaiminėse šalyse kyla ir dar ir kitų problemų ir aš manau, kad tą yra būtina suprasti ir vieniems ir kitiems. Ir ačiū, kad mane jau išleidžiate, sako ponas komisaras Vininkė, dėkoju. Be abejo, mano žodis turi būti paskutinis, jūs turbūt tą žinote. <laughs> Tada e, linkime jums gerovėjų ir jeigu mes taptume antrų užsienio reikalų komitetų, nieko gero iš to nebūtų. E, linksmų kalėdų, ponė komisarė, ponė Lemark. E, Pone Šmit yra e, Europos plėtros fondo klausimų pranešėja. Pirmiausia žodis ponė Lemark šio klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Komisaras Mimica jau išsakė auditorimų pa, rūmų pastabas ir komisijos pastabas šiuo klausimu dėl klaidų procento. Jis siekia 3,8 procentus, tiksliau jis yra 3,4 procentų, 3,4 didesnis negu pernai. Aš jau kalbėjau, kas neįtraukta į klaidų skaičiavimą. Tai yra biudžeto pagalba ir e, neįtraukti projektai, kur dalyvauja daug donorų. Bendras procentas jau siekia 4,8 procentų. 21 atveju mes pastebėjome, kad komisija turėjo pakankamai informacijos tam, kad galėtų užkirsti kelią ir ištaisyti tas klaidas e, ir padaryti viską, kad jos nesikartotų. 2,3 procentų būtų didesnė ta paklaid, tas paklaidų skaičius, jeigu komisija nebūtų nieko taisiusi, tačiau Europos komisija turėtų uh, E, tikrindama operacijų teisėtumą, e, elgtis dar kruopščiau. Pas, svarbiausias įsiklaidos tipai yra 35 procentai yra viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikimas, 28 procentai dokumentų nebuvimas, e, projektų tinkamumo atrinkimas. Taip pat 19 procentų problema naudos gavėjams gauti priklausantį finansavimą. Metinis Europed pranešimas buvo išnagrinėtas ir konstatuojame kaip ir pernai, kad generalinis direktorius reiškia išlygą dėl operacijų legalumo, jis mano, kad daugiau negu 2 procentai mokėjimų yra rizikingi, tačiau jis pareiškia, kad vykdoma kontrolė dėl operacijų legalumo suteikia garantijas ir mes dar kartą pastebėjom, kad ši išvada nėra logiška, kadangi kontrolės sistemos nėra efektyvios ir nereiš, neleidžia e, užkirsti klaidoms kelių ar jas ištaisyti. Antras dalykas - visų išlaidų legalumas, teisėtumas. Tuo tarpu, kai iki, ir reikia pasakyti, kad čia kalbama tik apie tam tikras ribotas konkrečias rytis. Trečias dalykas, aš jau apie jį šiek tiek kalbėjau, tai yra klaidų procentų, likutinių klaidų procentų dydis. Ir skaičiavimus čia atlieka DEFCOM Mes manome, kad remiamas įtinkama to skaičiavimo metodika. Galime daryti išvadą, kad tiek kalbant apie Europos plėtros fondus, tiek apie aštuntą skyrių mes manome, kad e, komisijos siūlomos priemonės at, e, yra tos, kuriomis atkreiptas dėmesys į mūsų pastabas ir yra siekis iš tikrųjų ištaisyti tas klaidas, kurios buvo pastebėtos ir dėl kurių buvo su komisija diskutuota. Na ir komisaras yra pasirengęs, generalinė direktorė yra pasirengę toliau tęsti dialogą šiais klausimais. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, panas komisaras Nimica, prašom žodis jums. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš nesikartuosiu, nes, nes mano iš, įvadinės pastabas tinka ir, e, ir biudžeto, ir vystimosi fondams. Norėčiau priminti faktą, kad AKR šalyse komisija dirba labai sunkiame, sunkioje aplinkoje. Dažnai kyla problemų dėl saugumo. Norėčiau trumpai paminėti tris dalykus, kurie iškyla klausimuose pateikutuose raštu dėl IDF. Klaidų lygis, kurį nu, nurodo auditorumai, Toliau toks nominalus požiūris ir vėluojančių mokėjimų klausimas. Labiausiai tikėtinas klaidų lygis EDF, kurio nurodė auditorumai, yra 3,8 procento. Tai skaičius lieka stabilus, skaičius yra tarp 3 ir 5 procentų. Ir dėl likutinių klaidų lygio, tai yra 2,8 procentai ir tai apima tiek biudžetą, tiek BS. Tuo tarpu e, matome, koks yra sunkus kontekstas, kur vyksta mūsų operacijos. Aš tikrai sutinku, suprantu šitą klaidų lygį ir patvirtinu, kad e, reikėtų ir reikėtų gerinti situaciją. Jūs iškėlėte klausimą dėl e, dvigubo klaidų vertinimo lygio, kurį nurodė auditorumai. Mes nepritarėme tokiam skaičiavimui, tokie logikai ir mes manome, kad e, auditorumų metodika neleidžia tinkamai patikrinti visus pavyzdžius ir šitoks e, metodas dirbtinai padidinta klaidų lygį. E, nu, metodas nėra grindžiamas teistumo principu. Ir taip pat jūs iškėlėte klausimą dėl to, kaip panaudoja, kodėl naudojamas tokiu nacionaliu požiūriu, jeigu yra projektai, kuriuose yra daug donorų. Aš manau, kad šitas požiūris leidžia Europos Sąjungai bendrai finansuoti veiksmus, nors kaip kas tai yra ne netinkami Europos, europiniam finansavimui. Ir, e, tai, bet vis dėlto tai leidžia, kad ES prisidėtų prie tų projektų, kur yra daug donorų. Mano nuomonė, tai yra praktinis požiūris, kuris užtikrina, jog ES reikalavimai kaštų skaidrumui yra e, atitinkami, yra vykdami ir jeigu kitų donorų e, įnašas padeda finansuoti tais, tos projektus, kurie pagal ES taiklės nebūtų finansuojami. Jūs kalbėjote apie e, vėluojančius mokėjimus ir vėluojantį programų baigimą. Ir komisija į, įvedė kai kurios e, principus, kai kurias taisyklės, pagal kurias projektai būtų finansuojami skaidriai. Ir e, buvo numatyti rodikliai, jeigu projektas dar nėra baigtas pagal mm, buhalterinę sistemą ir taip pat mm, yra daroma pažanga ir pavyzdžiui bendras kiekis iš ankstinio finansavimo pagal IDF sumažėjo nuo 1,5 milijonų eurų, tai yra 1,5 milijardų eurų, iki 900 milijonų eurų 14 metais. Ir tai rodo, jog sumažėjo 500 milijonų eurų ir rodikliai sumažėjo nuo, nuo metų pradžios. Aš manau, kad mes einame tinkami kryptimi gerbėm nariai, e, taip pat pagal, dėl EDF aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas yra veiksmingas ir rezultatai yra teigiami komisija ir toliau gerina veiklos e, stebėjimą ir taip pat ataskaitų teikimą. Čia aš tikiuosi jūsų paramos. Dėkuoju. Komisar. Labai ačiū. Pone pranešė, žodis jums. Ich fang auf mit einem Dank an, der Herr Kommissar war. Labai ačiū. Dėkuoju taip pat komisijos nariams už e, tai, kas susitiko su manimi ir dėkuoju, kad atsakė į sunkius klausimus, kuriuos aš turėjau užduoti. E, praėjusiais metais e, pirmą kartą dirbame su vystimasi fondais ir tuomet situacija buvo visiškai kitokia. Aš tuomet matniau, kad mm, būtų mm, naudinga, kad 14 metai būtų naujai pirmieji naujoji planavimo metai ir mm, matome, kaip situacija visiškai pasikeitė ir mes dabar kalbame apie teisėtumą, apie tinkamai leidžiamas lėšas, mes kalbam apie investavimo priemonės, mes kalbam apie kontrolės mechanizmus, e, išorės kontrolę ir kontroliuojančias institucijas, audito institucijas. Mes turim nepamiršti, kad gyvename laikais, kai nebegalime tęsti to įprastinio darbo. Atsižvelgiant į pabėgėlių ir migrantų krizę, mes turime dirbti nusekliai ir turime prisitaikyti prie, prie, prie pokyčių. Aš kalbu apie tai, ką jūs jau minėjote kelis kartus ir ką e, komisar Georgieva irgi yra pasakiusi, kad į veiklą fokusuotis principas. Mes turime aiškiai nurodyti tikslus ir uždavinius. Aš nemanau, kad būtų naudinga e, rodyti pirštai atskiras šalis ir manau, kad reikėtų užmėgsti konstruktyvų dialogą Aš visą laiką pasisakau tik už tai. Ypač, e, kai kalbam apie tokias šalis, kurios e, e, naudojasi pagalba vystimuisi, mes esame biudžeto kontrolės komiteto nariai, mes turime būti griežti ir mes turim teisę žinoti, kur skiriami, kurie nueina mokesčių mokėtojų pinigai, kurie yra išleidžiami. Nes mes esame skaitingi piliečiams, kurie nori žinoti, ką mes darome su ES lėšomis. Taigi mes turime dirbti veiksmingai ir kaip ir mes turėtume būti kaip ir audito institucija, kontroliuojanti institucija, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie įves, tai yra 30 e, milijardų eurų ir mes tai kartojame nuolat kad šitie fondai, šitas lėšos nėra bendrojo ES biudžeto dalis. Jie yra valdomi ir tvarkomi atskirai. Ir valstybės narys čia e, neša savo indėlį. Aš turiu keletą klausimų, norėčiau juos užduoti. Kalbant apie pagalbą vystimui, ir e, naudojantis regionės plėtros pinigus. Ar tai yra naudinga? Mm, galbūt ar, ar tai naudinga užtikrinant pokyčius trečiosiuose šalyse. Ar reikėtų daugiau pinigų, ar reikėtų tikslingesnio pošiūrio, ar galbūt dirbti nesu tiek daug šalių, bet e, galbūt užtikrinti rezultatus per trumpesnį laiką, pasiekti geresnių rezultatų, negu dabar pasiekėme. Aš jau uždaviau šitos klausimus ir kaip turėtų būti dotuojami biudžeto paramos pagalba ir tiesioginė pagalba. Mm, ir jūs manote, kad yra tinkama pusiausvyrą ir mes galim pasinaudoti savo pagalbą kaip svertų trečiosiuose šalyse, bet galiausiai ar galutinis naudos gavėjas negautų daugiau, jeigu mes skatiname naujus projektus, mes kalbam apie milijardus eurų, kai kurioms valstybėms šalims tai yra didžiuliai pinigai. Ir jų negalima išleisti vien tik taip projektams, jeigu yra silpna sistema, silpna valdysena Tai ar mes naudojam biudžeto pagalbą tik tai dėl to, kad mes turim rastų, rasti būdų, kaip išleisti paskirtus pinigus. Tai aš norėčiau žinoti jūsų nuomonę. O e, jeigu def, tai kokie yra įsipareigojimai? Kaip teigia auditorumai ir iš klausimino aš supratau, kad 9,7 milijardo eurų tai yra, nebuvo išteisti, jie nebuvo kaip mokėjimai, konkretus mokėjimai. Ir 720 milijonų. Ir mes turim skaičius pagal kiekvieną fondą, bet jūs kalbat apie šešių metų terminą, kad tie mokėjimai būtų užbaigti. Ar tai atitinka ir, ir aštuntąjį APF, mm, e koks yra galutinis skaičius ir koks bus poveikis, e, kaip tai paveiks mokėjimus kitais metais. Kalbant apie pabėgėlių krizę ir migrantų srautus, tai būtina reaguoti greitai, naudoti patikos fondus ir vėlgi čia yra labai svarbu kai 10 e, milijardų paskirtų, e, paskirtų lėšų, tai kaip mes galime užtikrinti, kad jie, tie pinigai bus tinkamai išneisti, o nebus sugražinti ir išneisti kažkur kitur. Reikia suprasti, kodėl mm, tie pinigai skirti būtent tam fondui ir kaip greitai jie bus panaudoti. Tokie būtų mano pirminiai klausimai, galbūt vėliau turėsiu papildomų klausimų. Komisarė, prašom žodis Jums. Thank you, thank you, man. Čia. Uh... Ačiū, pirmininkė. Jūsų minėtas klausimas dėl ES indėlio į globalės vystimusi politikas. Kaip uh, pasiekti užsibrieštų vystimosi tikslų. Klausimas pagrystas. Tai yra globalių vystimosi diskusijų objektas. Klausimas, ar mums reikia daugiau pinigų vystimuisi. Atsakymas yra Europos įsipareigojimas skirti didesnį finansavimą vystimosi programoms iki 2030 metų. ES įsipareigojo dvigubai padidinti paramą vystimuisi pasaulyje. Klausimas, kur mes finansavimą nukreipsime ir kaip jį geriau panaudoti. prieš parengiant tvaraus vystimosi programą mes patys jau šiek tiek koregavome savo vystimosi prioritetus. Tai buvo įtraukta į komisijos darbo atvarkę. Komisijoje buvo apsispręsta vystimosi projektuose susitelkti į mažiausiai įsivyščiusias šalis. Mes sumažinome prioritetinės sritis kiekvienai šaliai, apsiribodami trim ar keturiais prioritetais. Štai tokia yra mūsų programa darbo tvarkių, kurią mes bandome įgyvendinti jau kokius 3-4 metus mes patys bandome padaryti taip, kad mūsų tikslai atitiktų pasaulinius vystimosi prioritetus. Parlamentas, valstybės narės, taryba, pilietinė visuomenė ir be jokios abejonės Europos komisija nori veiksmingiausių būdų prisidėti prie vystimosi tikslų ir užtikrinti, kad ES įneštų savo indėlį. Klausimas, kaip tą padaryti veiksmingiau, ar prisidėti prie biudžeto, ar finansuoti programas. Turiu pripažinti, kad diskusija kol kas lieka atvira. Mūsų supratimu, parama biudžetui sudaro prielaidas platesniam finansavimo metodui, nes neprisidedama prie kažkokio konkretaus tikslo, konkretaus prioriteto, bet teikiama parama yra platesnio pobūdžio mūsų partneriams. Mainais už finansavimą mes tikimės apčiuopiamų rezultatų bei reformų. Jau tose šalyse dar prieš suteikiant biudžetinę paramą yra numatyti kriterijai, kurie yra stebimi, taip pat yra kontrolės mechanizmai, kurie padeda tikrinti, kaip yra įsisavinama parama biudžetui. Ta parama išmokama tik tai tenkinant tam tik, patenkinus tam tikras sąlygas. yra atliekama analizė, kuri įrodo, ka, įrodė, kad ne viena šalis, kuri gavo paramą biudžetui, sugebėjo sumažinti skurdą, pagerinti makroekonominę šalies padėtį. Todėl lyginant šalis, kurios gavo paramą biudžetų ir kurios negavo, pastebėjome, kad pirmoje šalių grupėje gerokai sumažėjo skurdas, sumažėjo biudžeto deficitas, valstybės skolos lygis, padidėjo investicijos, atsirado daugiau skaidrumo biudžeto valdyme, geriau valdomi viešieji finansai, sumažėjo korupcija štai kaip pasiteisina parama biudžetui tose šalyse, lyginant su tomis šalimis, kuriuose mes finansuodavome tik tai projektus. Dėl tos priežasties mes esame vis dar atviri toms diskusijoms, kas koks finansavimo modelis yra veiksmingesnis. Ieškosime pusiausvyros tarp šių dviejų finansavimo modelių. Ir vis vieno sieksime, kad parama biudžetui būtų kaip papildoma projektų finansavimo priemonė. Kitais metais rengsime diskusijas ir labai tikimės, kad e, tokios e, biudžeto finansavimo e, programos bus dar labiau išgrydintos, išdiskutuotos. Kitas klausimas yra įgyvendinimas. Yra valdymo priemonės, kontrolės mechanizmai. Aš pats asmeniškai norėčiau įsitikinti, kad komisijoje mes padarytume viską, kas nuo mūsų priklauso, bet labai norėtųsi, kad ir mūsų partneriai šalyse pademonstruotų, kaip įmanoma greičiau, kad lėšos yra įsisavinimos. To tikimės per šešis ar net mažiau metų, laukiant apčiuopiamų rezultatų iš vystimosi projektų. Patikos fondai. Čia yra pavyzdžiai, kaip mūsų finansavimas galėtų būti labiau atsakamesnis, patikimesnis. Šis finansavimo modelis nėra labai paplitęs komisijoje, tai nėra nusistovėjusi praktika. Kol kas kūrėme tik tai tris patikos fondus, vienas Centriniai Afrikai, kitas e, Aš kalbėjau apie šio fondo rezultatus. Turime labai nedaug rezultatų dėl taip vadinamo Medage fondo, kuris skirtas Sirijos šalims kaimynėms priimti pabėgėlius. Ir dar visiškai nesenai įkūrėme trečiąjį patikos fondą, kuris skirtai kovai su mm, nelegalios migracijos priežasčių panaikinimu Afrikoje ir jisai skirtas 23 Afrikos šalims. fondo finansuojamos operacijos turėtų prisidėti prie dvišalių arba regioninių projektų, kurie jau yra vykdomi tose šalise. Nesvarbu, kokiame tai būtų regione ar Pietų Afrikoje ar kitose pasaulio regionuose. Taigi patikos fondo modelis yra mūsų inovacija, mūsų išradimas, kaip greičiau pasiekti užsibrieštų vystimosi tikslų. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponė Asajavas ponė Ajala Sender. Man kilo vienas kitas klausimas išklausius jūsų pasisakymų. Anadien turėjau progą padiskutuoti su vienu generalinio direktorato direktoriumi, kuris man pristatė ES biudžeto indėlį į tam tikras vystimosi programas, konkrečiai tūkstantmečio tikslus. Na, išklausiusi jūsų, bandau suprasti, kaipgi komisija dirba, kaip įvertinti išlaidas. Klausimas ne dėl tūkstantmečio tikslų, bet tiesiog norėčiau geriau suvokti kaip bandoma prisidėti prie tūkstančio tikslų pasiekimo. Nes komisija, kaip supratau, daugiausia dirba su rezultatais. Taip pat jūs minėjote tuos sukurtus patikos fondus. Pone Lamark irgi tai minėjo kaip vieną iš kažkokių veiksmingesnių priemonių reikalingų skubos atvejais. Tačiau sudėtinga tai sukontroliuoti ex ante priemonėmis, bet į sieną tas patikrinimas privalo būti vykdomas. Kai kalbame apie valetos fondą ir apie Europos biudžetą, tai tos yra 83 šalis, tik tai neaišku, kaip jums pasiseks viską sukontroliuoti, suvaldyti. Nes juk bus valstybių narių įnašai. Kaip bus primami sprendimai pagal jūsų minėtą fast track procedūrą. Komisija kartu su parlamentu ir taryba priėmė sprendimą, bet e, valstybės narės buvo kaip savarankiškos e, sprendimo prieimimo dalyvės. norėčiau įsiaiškinti, kokiegi yra tie įsipareigojimai, kurie buvo maži, tačiau 2014 metų e, rezultatai buvo pakankamai aukšti ir jie mus tenkino. Iš kur atsiranda šitas disbalansas? nes paprastai tai biudžetui nėra būdinga. Ir dar grįžtų prie 2014 metų. Turiu konstatuoti, kad tam tikrus aspektus galima sugrupuoti dėl AKR šalių. Nelabai žinau, ką tai galėtų atitikti, bet manau, kad e, tos lėš, lėšų dydis yra pakankamai dydis. Tai susiję su tam tikrų valstybių statusu, tai yra bankrutuojančios valstybės. Tai ar jos gali tą paramą toliau gauti ar ne. Dėkoju. Aš taip pat įtraukiau save į kalbėtojų sąrašą. Manau, kad klaidų paskirsimas pagal tipus 37 procentai viešiesiams pirkimams tenka klaidų, tačiau 17 tai yra neleistinos išlaidos. Šiaip jau. Kai kai kas bando neleisnės išlaidas įtraukti į ES sąskaitas, tai yra vadinama sukčiavimu. Ar čia yra kažkoks šiaip nesusipratimas, netikės atvejais, ar čia yra sukčiavimo atvejais? Kiek OLAF e, tyrimų buvo atlikta? To tyrimo, tų, tų rezultatų nerandu, kiek būtų atlikta tyrimų. Tai būtų pirmas ir klausimas, kurį norėčiau užduoti. Antra, bandžiau ambasadorių ES ataskaitas vertinti. Aš jau sakiau ir konstatavome, kad dėl iš dalies įgyvendintų projektų, mes čia kalbame apie 9 milijardus eurų sumą, tai reiškia, kad apimama 60 procentų visų išlaidų. Mes suprantu, kad kai kas sako, kad tai nieko nereiškia, bet man sunku tuo patikėti, tad kokios būtų išvados, kurias esate padarę. Nes ta problema kyla jau seniai. Galbūt e, Europos plėtros fonduose problemos kaupėsi, nes ten yra daugiau laisvų lėšų. Na ir paskutinis klausimas. Valetos vadovų sustikimas. Buvo bandoma spręsti, tiksliau, buvo bandoma visas įmanomas problemas priskirti vystimosi politikos žlugimui. Aš skeptiškai labai žiūriu į tą dalyką kaip ir jūs. Gal galėtumėte čia šiek tiek daugiau informacijos pateikti, jeigu yra įmamas į karinių priemonių. Ir kad galiausiai vystimosi politika tampa vargšė giminaitė, tai man tai kelia susirūpinimą. Ar jums susidaro toks įspūdis, kad taip viskas ir vyksta. Savo valstybėje narėje aš jaučiu tą naują klimatą, tą naują atmosferą. Politiniams tikslams yra taupomos lėšos, tad aš norėčiau paklausti, ką visą tai reikš biudžetams visiems ir ar jūs jau jaučiate tas naujas tendencijas. Tad štai, ponė komisarė, žodis jums atsakyti. Ačiū už užduotus klausimus ir indėlį į diskusiją. Tūkstantmečio vystimosi tikslų klausimas ir ES ar komisijos indėlis siekiant tų tikslų yra tas klausimas, kuris paprastai yra esminis, kalbant apie mūsų politikos efektyvumą. Tačiau, kai turime pasakyti, kokie, e, kokiems tūkstantmečio tikslams labiausiai pasitarnavo mūsų politikos atsakyti nėra lengva. Reikėtų turėti konkrečius palyginamus tarpusavį duomenis. Mūsų vystimosi politika ar plėtros politika nėra pritaikyta siekti konkretiems vystimosi tikslams, tūkstantmečių vystimosi tikslams. Tai padeda siekti kai kurių tikslų prioritetinių e, tikslų vystant tam tikrus sektorius, pavyzdžiui, švietimą, pavyzdžiui, žemės ūkį, pavyzdžiui, energetiką. Jūs kalbėjote apie tos sektorius, kurie tikrai labai svarbus plėtrai. Be abejo, tai gali būti laikoma tūkstantmečio tikslų siekiu, tačiau atsakyti taip iš karto, kiek ES politika padeda siekti kiekvieno iš kiekvieno konkretaus tūkstantmečio vystimosi tikslo, tai nėra e, labai paprasta pasakyti čia ir dabar, bet e, mūsų indėlis į vystymo prioritetų sritį gali būti identifikuojamas. Visi kartu dabar turime pritaikyti savo vystimosi politiką ir jos įgyvendinimą, užtikrinant tvarų vystimasi, nes tūkstantmečio vystimosi tikslai padėjo pasiekti pažangos, e, naikinant skurdą ir tvarkant kai kurios kitus dalykus susijusius tūkstantmečio tikslais. Tai pirmiausia buvo paremta makroekonominiu augimu kai kuriuose pasaulio vietose. Tačiau sąnaudos tų tikslų siekimo taip ir nebuvo įvertintos iki diskusijų ir dėrybų dėl tvarių tikslų. Ką mes darome dabar? Dabar bandome ne tik paskatinti darbo vietų kūrimą. Tiesiog turime kalbėti apie tai, kokio pobūdžio augimo mums reikia, kad jis būtų tvarus ilgalaikėje perspektyvoje. Svarbiausias klausimas man būtų toks, kaip makroekonominį augimą paversti mega privalumais planetai e, žmonėms. Tai štai, Toks klausimas dabar yra svarbiausias. Šitas iššūkis mums turi rūpėti labiausiai įgyvendinant vystimosi politiką. Kai dėl patikos fondo Afrikai ir kokios yra nelegalios migracijos šaknis, galėčiau pasakyti tai, ką tiesiog pakartosiu, kad tas patikos fondas, e, patikos fondas yra 1,8 milijonai eurų iš įvairių šaltinių gautų, iš įvairių ES priemonių gautų, pirmiausia, iš Europos vystimosi fondo rezervo tos lėšos skiriamos konkretiems projektams įgyvendinti, kad būtų galima užkirsti kelią nelegaliai migracijai. Tačiau iš kitų turimų priemonių, kai, tai irgi yra kai kurios svarbios, 25 valstybės narės ir dvi, ne valstybės narės Europos Sąjungos e, gauna apie 8 milijonus eurų Tai yra tie fondai, kuriuos tvarko Europos komisija tame patikos fonde. Patikos fondo procedūros yra užtikrinamos valdybos. Valdybo yra numatyta balsavimo teisė valdybos nariams Ir jeigu daugiau negu 3 milijonus eurų valstybė perveda į patikos fondą, tai tuomet e, tai valstybei tenka spręsti dėl konkrečių projektų, juos tvirtinant. projektų įgyvendinimas ir stebėjimas, tai tuomet tenka e, tiems, kurie skiria daugiausia lėšų. Atitikties taisyklės taip pat yra taikomos tam patikos fondui. Europos plėtros fondas ar įsipareigojimų įgyvendinimas taip pat yra aiškiai numatytas ir reglamentuotas. Tai yra tos operacijos, kur reikalingas visapusis įsipareigojimas, kurį pademonstruotų Europos komisija ir valstybės narės. Tačiau reikalinga ir platesnė diskusija dėl to patikos fondo ir jų atliekamų operacijų. Taryba ir komisija turi čia aktyviau diskutuoti, nes dabar prasideda tokia fazė, kurią būtų galima pavadinti e, tokia, kai tas patikos fondas tampa e, svarbiausia priemonė įgyventinant operacijas ir įgyvendinant mūsų vystimosi politiką. Nėra šiaip kažkokių ypatingų viršenybę turinčių taisyklių ar fondų, tiesiog tas fondas yra vienas iš esamų, jis padeda gyveninti operacijas, kurios padeda gyveninti mūsų vystimosi politiką efektyviau. Ir tiesiog bus numatytos nuo papildomos taisyklės šiam fondui. Tad ta, tai, ta, ta diskusija yra reikalinga, ji padeda formuoti būsimas patikos fondo operacijas. Kai dėl Olaf vaidmens, kalbant apie Europos plėtros fondo operacijas, kai dėl sukčiavimo ar atliekamų operacijų klaidų Mes jau esame savo atsakymus pateikę. Ten yra duomenys ir skaičiai. Dėl to, kiek tyrimų pradėjo Olafas dėl Europos plėtros fondo 2014-2015 metais. Kiek pamenu, išnagrinėti atvejai buvo stebimi toliau. Užbaigtų bylų skaičius siekia 10 ir tos bylos jau nebėra stebimos toliau, tai yra visiškai išnagrinėti dalykai. Olafo tyrimai susiję su finansuojamais projektais yra labai naudingi ir mes patys esame pasirengę pateikti konkrečią labai tikslę informaciją susijusią su šiais faktais. mokėjimų skirtumas, taip įsipareigo, asignavimų įsipareigojimus ir asignavimų mokėjimams irgi buvo paminėtas. Įgyvendinant vystimosi politiką, akivaizdu yra kai kurie dalykai. Biudžeto asignavimų, biudžeto asignavimai, mokėjimai. Yra įsipareigojimai ir mokėjimai yra tas dalykas, kur tas skirtumas turi mažėti. Būtina, kad įsipareigojimai ir as, asignavimai įsipareigojimus ir mokėjimus būtų išlaikyti reikiamo lygio. Vėlgi galime pateikti visą informaciją šiais klausimais ir galime jums pateikti ne tik skaičius dėl įsipareigojimų mokėjimams ir įsipareigojimams E, asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimus, bet galime pateikti visą kitą visuomenčią informaciją. Dėl haičio. Po 2010 metų žemės drebėjimo Haitis tapo ta vieta, kur reikėjo daugiausia pagalbos humanitarinės ir kur reikėjo daugiausia atstatyti sugriovimus. ši pagalba buvo numatyta, tai buvo viena didžiausių pagalbų, kurią kada nors e, šalis buvo gavusi iš pasaulio. Europos komisija rėmė reformų programas Haityje ir, at, ir viešųjų statinių atstatymų programas. Buvo steigiamasi, kad būtų e, viešų finansų valdymas, švietimas, apskaitos e, problemos sprendžiamos, kad būtų viešasis sektorius stiprinamas. Mes esame labai įsitraukę į valdysenos stiprinimą, į viešųjų paslaugų teikimą. Tai padeda teikti geriau humanitarinę pagalbą. Europos komisija, imdamas iš jų veiksmų, įgyvendina Europos parlamento ir audito rūmų, rūmų rekomendacijas dėl haičio. Nes Europos parlamentas ir audito rūmai pateikė labai aiškias nuorodas, kur kreipti pagalbą ir kaip pagerinti tos pagalbos efektyvumą. Dar vienas dalykas - ryšys tarp saugumo ir vystimosi. jaučiamas vis didesnis poreikis, kad saugumas ir vystomoji politika būtų siejami kartu kaip vienas kitą papildantis dalykai, kaip dvi vieną kitą papildančios politikos. Apie tai buvo kalbama ne kartą. Siekiant stabilumo ir tvarumo, nes be saugumo sunku kalbėti apie vystimas. Į vystimus reikalinga stabilė aplinka. Tačiau koks galėtų būti ryšys tarp vystumojo bendradarbiavimo ir saugumo? Apie tai diskutuojama kaip tik dabar tą daro komisijos tarnybos ir mes tengiamės diskusiją išplėsti dar labiau, kad valstybės narės, taryba ir parlamentas galėtų įnešti čia savo indėlį, nes egzistuoja tam tikrų apribojimų sutartyse. Ir tarptautiniuose susitarimuose, kur egzistuoja skirtumas tarp karinių tikslų ir vystimosi tikslų. Mes norėtume, kad saugumas ir vystimasis būtų tarpusavį siejami, kad e, tai būtų gyvendinama pagal galiojančius teisės aktus, pagal ES sutartis. Galbūt tektų dabarinę tvarką šiek tiek pakeisti, kad būtų galima tą ryšį sustiprinti dar labiau tarp saugumo ir vystimosi. Karinės intervencijos, gink, ginkluotos intervencijos galėtų būti visomosios politikos dalis. Tai štai, tokiu pagrindu mes norime dirbti, taip norime sustiprinti sąsąją tarp vystimosi ir saugumo. Dirbsime visi kartu ir toliau, kad galėtume apibriežti, ko, kaip galėtume tą padaryti, kaip tą ryšį sustiprinti. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Sela turi klausimą. Labai ačiū, gerbimas komisarė, už pasiūlymą e, dirbti kartu dėl patikos fondų, bet e, aš dabar galvoju, ką dar galim padaryti, e, ką daryti kaip ir su kitais patikos fondais vystimosi politikoje praeityje, bet yra siekiama paskatinti Afrikos šalis, kad jos sudarytų sustarimus su Europos Sąjunga, nes nebuvo anksčiau sudarytas sustarimų dėl sugražinimo. Ir buvo siūloma, pavyzdžiui, kažkokia iniciatyva, kaip, kaip Turkijos atveju, ar čia aš kažką tokio praleidau, girdėjau, ar čia yra pagrist, pagrista informacija. Well, when you read the Na, kai jūs skaitote dokumentus, politikinės deklaracijas, veiksmų planus, jūs galite labai lengvai atpažinti, kad paskalos siejančios patikos fondo operacijas su gražinimo politika nelegalių migrantų arba pabėgėlių gražinimo politiką į Afrikos šalis, kad tai yra tik paskalas nes jūs niekur nerasite ryšio, jokios iš ankstinės sąlygos, kuri e, sukurtų tokį tokį ryšį tarp mūsų patikos fondų ir pasirinkimo pasirašyti e, susitarimą dėl gražinimo. Na, yra nuostatos dėl gražinimo sutarimų pagal kotonų, e, taigi mes galime tuo remtis ir e, dirbti pagal kitas sąrangas, pagal kitą tvarką, o neremintis patikos fondais, kad mes išvengtume nelegalios migracijos. Todėl aš e, matau, kad mūsų sprendimo prieimimo procese arba dėl patikos fondų dirbant su Afrikoje turi būti aiškus prioritetas dėmesį skirti projektams, kurie užtikrina e, patikimumą, atsparumą, e, mokymą, darbo vietų kūrimą, profesinį mokymą Afrikos valstybėse ir geresnį migracijos valdymo procesą tose šalyse, bet ne geresnį pabėgėlių gražinimą į Afrikos šalis. Taigi šiame kontekste aš norėčiau tikrai, kad patikos fondas būtų pavyzdys, kiek mūsų patikos fondas gali prisidėti ir kaip tai gali padėti siekti mūsų vystimosi tikslų arba šiuo atveju paversti nelegalią migraciją legalę teisėtą migraciją, nes galutinis mūsų migracijos tikslas ir taip pat patikos fondų tikslas, kurį galima pasiekti galbūt ne pačiu artimiausiai ateityje, tai užtikrinti, kad nelegali migracija taps legalia migracija, teisėta migracija ir nustatyti teisėtos legalios migracijos darbotvarkę kad e, tai padėtų Europos Sąjungai ir mūsų partneriams Afrikoje ir kitose e, pasaulio dalis ir kad tai būtų naudinga patiems migrantams, kad e, sukurtume tokią situaciją, kai migracija nebūtų na, priverstinė migracija, kad tai nereikėtų bėgti dėl kažkokios e, prievartos, bet kad būtų migruojama savo pasirinkimu. Ne dėl nusivylimų, bet dėl vilties būtų migruojama. Tai e, būtent tokia, e, tokiam kontekste mes turėtume žiūrėti patikos fondo operacijas kartu su kitomis priemonėmis ir veiksmų planais ir politiniais pareiškimais ir deklaracijomis, kuriuos mes bendrai priemame kartu e, tarp Afrikos vadovų ir ES vadovų valytoje. E, labai ačiū. Aš vis žvilgčiau į laikrodį, kadangi dar yra klausimas darbo tvarkyje, nes paskutinis klausimas yra atšauktas, atidėtas. Toliau. Ar ponė Damas norėtų kalbėti ir pasisakyti, e, pateikti pastabas, ar čia negalime, bet jeigu norite, tai žodis jums. Dar norėčiau atsakyti į du klausimus, jūsų užduotus klausimus. Mes pradėjome Centrinės Afrikos patikos fondo patikrinimą, o antras dalykas dėl e, naudos gavėjų neatliktų mokėjimų. Tai čia mes neturime jokių priemonių patikrinti, ar tai yra kažkoks aplaidumas, ar tiesiog korupcija. Šiemet Olafu nepateikėme jokios informacijos ir ataskaitoje mes paminėjome Senegalą ir daugiau nei 200 milijonų dolerių sumą, kurios komisija nesiuošia išieškoti. Dėkoju. Kągi baigsime šio punkto nagrinėjimą. Dėkojame komisarui, generaliniams direktoriams ir tęsime mūsų darbo tvarkės nagrinėjimą. Ačiū gerbiami e, parlamento nariai, man didelė garbė būti su jumis ir paaiškinti tai, ką mes darome e, AKR valstybėse. Aš žinau, kad šį rytą buvo, buvo jūsų posėdis ir dalyvavo auditorumų e, darbuotojai dėl investavimo priemonės. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų e, darbo šitoj šaly komponentų ir tai a, apima du trečdalis viso mūsų darbo per šalyse, bet tai nėra vienintelis dalykas, kurį mes naudojame kaip priemonė, mes turime ir nuosavosius išteklius. Ir aš savo pasisakymą norėčiau paskirstyti taip, kad aptarčiau tris temas. Pirmiausia, norėčiau pateikti skaičių, kurie yra svarbus kurie nurodo, ką mes darome AKR šalis ir ką jau padarėme 14 metais, tai yra praėjusiais metais. Ir ta, tada norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurios įvykius, kadangi ir praeisiais metais buvo posėdis, e, šitas komitetas pateikė daug rekomendacijų mūsų bankui ir galiausiai, ką bankas ketina daryti kaip plėsti veiklą AKR šalyse per ateinančius keletą metų. Taigi aš, na, nenorėčiau mesti jums daugybę skaičių, bet vis dėlto norėčiau keletą, keletą skaičių pateikti, nes tai apibūdina mūsų darbą. Mūsų pastarųjų metų darbą AKR regione. Bankas pasirašė projektų, 950 milijonų vertės projektų, Tai yra 23 projektai ir jie yra taikomi įvairiose šalyse ir tai atitinka vieną milijardą, e, kiek bankas ir planavo išleisti per pastarosius metus. Ir 75 e, procentai projektų, tai yra projektai su privačiu sektoriumi, tai yra labai svarbus elementas, kuris rodo, jog palaipsniui didėja, plėčiasi banko veikla privačiame sektorėje, tai taip pat yra ir investavimo priemonė ir tai padeda teikti paramą. Kartais sandoriai yra gana rizikingi, ypač privačiame sektorėje ir jeigu yra valstybinės ir privačios įmonės. Bankas teikė 66 milijonus eurų e, techninės pagalbos e, ir tai buvo taikoma keletui projektų. Ir e, dar vienas svarbus elementas, atsiliepinti tai, kas buvo pasakyta anksčiau, 50 procentų banko veiklos šitose šalyse vyko per finansinius tarpininkus ir tai leidžia mums apimti kaip manoma plačiau platesnės rytis, tai e, įvairius ūkio aspektus ir mes žinome, kokios yra realijos tose šalyse. Aš nenorėčiau užmėtyti jų skaičius, bet svarbiausia, kad dėl šių kredito linijų buvo 760 tūkstančių paskolų, buvo išduotas MVI ir svarbiausia buvo 10 800 paskolų suteikta e, tai yra mažais kiekis, tas mikrofinansavimas vis didėja, jis tampa svarbesniu ir mes nuolat e, veikiame su ūkio subjektais vietoje tose šalyse ir mes norime tiesiog įtraukti tuos mažus ūkio subjektus tose šalyse ir tai padeda mums siekti svarbių socialinių tikslų ir vienas yra ypač svarbus, beveik pusė mūsų veiklos yra susijusi su tuo, tai yra dirbamis tomis bendrovėmis, kurios padeda moteriams. Ir e, vėlgi patikos fondai mes e, e, sudarėme keturis sandorius, kodėl tai yra svarbu, todėl kad tai yra didelis svertas. Ir jeigu mes investuoja nedidelį kiekį, tai yra ir kiti donorai, kurie investuoja kartu su mumis ir sudaro nedidelės sumas. Na, bet tai apima beveik pusę banko veiklos, bet mes, aišku, užsiemame ir tradiciniais, labai svarbiais segmentais ir mes finansuojame energiją iš atsinaujančių šaltinių, energijos paskirstimo tinklus šalyse ir mes parengėme metodologiją, kuri leidžia mums išmatuoti šitų projektų poveikį ir jeigu projektai reikmetinami taip, kaip mes tikimės, tai tai užtikrins, jog, na, vėlgi keletą skaičių, 850 tūkstančių E, šeimų bus aprūpinami švaria energija taip pat ir vandens atveju. Vanduo yra vėlgi kitas labai svarbus turtas ir mes investavome į keletą svarbių projektų. Tai yra užtikrins, kad 31 e, tūkstantis namų ūkių gaus švarų geriamą vandenį. Ir vėlgi nenoriu leistis į detalės, užpildyti jų skaičiais, bet praėjusiais metais mes padėjome e, kovoti su ebolos epidemija ir mes norėjom padėti kaip tik tai įmanoma. Būtent bankas finansavo projektus dviejose šalyse, Liberijoje ir Gvinėjoje. Liberijos atveju mes, mūsų indėlis padėjo uh, atnaujinti oro uostą ir tai padėjo lengviau tiekti pagalbą. O gynėjos atveju mes e, dirbame su hidroelektrinėmis. Taip pat keletą žodžių apie migraciją, tai yra naujas iššūkis ir bankas aptarė kartu su komisija, kaip galėtų geriau prisidėti. Bankas dirba su šalimis, iš kurių kyla migrantų srautai ir taip pat ir AKR šalimis. Ir šiuo požiūriu mes mėginame spręsti tas pagrindinės priežastis. Aš, aišku, minėjau mikrofinansavimą, bet galėčiau paminėti ir keletą investicijų į pagrindinės infrastruktūras tose šalyse. Ir norėčiau dar tarti porą žodžių dėl tai, kaip matuoti rezultatus, nes praėjusiais metais tai buvo sritis, kuri buvo aptarta ir šio komiteto lygmenių ir buvo e, raginimas bankų išsakytas, kad bankas aiškiau pasisakytų apie poveikį apie rezultatus. Ir galbūt, kaip žinote, 2012 metais bankas parengė tokią peržiūrą, metodologiją, kaip yra vertinami rezultatai. Na, mes ne pagal tai atremkame e, projektus, mes, re, mes, aišku, turim savo komandas, kurios vertina projektus, techninė perspektyva, ūkio finansų, socialinė ir aplinkosaugos perspektyva, bet ir, e, ir projekto rezultato įvertinimas yra labai svarbus, nes tai nurodo, kokį poveikį mes darome. Tai mes ne vien tik tai struktūruojam ir aiškinamės, kokie yra e, sandoriai, bet mes žiūrime, kokie projektai kokią gali teikti e, papildomą pridėtinę vertę, aišku, ir tikama politikos e, reikalavimas ir nuorodas. Ir šiais metais mes pirmą kartą parengėme ataskaitą ir aš manau, kad ją galime uh, rasti ir išsiaiškinti, e, ką bankas daro. Na, kaip jūs pamatysite kiekvieną kartą, kai mes renkame projektą, mes ne vien tik tai žiūrim, e, koks yra rezultatas, bet ne vien tik tai kiek namų ūkių pasinaudos e, tais rezultatais, jeigu yra transporto projektas, tai kiek keliaivių jis paveiks Ir galiausiai keletą žodžių, nes jeigu kalbėjau apie praeitį, tai ką mes galim e, manyti apie ateitį, kokius veiksmus įgyvendinsime, e, ką norė, į ką norėčiau kreipti jūsų dėmesį, kaip mes vykdom savo veiklą, AKR vienas dalykas tai yra pagrindas, yra e, infrastruktūra tai buvo svarbu ir liks svarbu. Ir žiūrėti, kokie yra pagrindiniai baziniai poreikiai. Kalbu apie energiją, e, vandenį, sanitariją, transportą ir ryšius. Ir daug žmonių neturi prieigos, negauna švaraus vandens. Taigi tai ir e, apsprendžia mūsų veiklą kita paskata tai yra dirbti kaip įmanoma daugiau su privačiu sektoriumi. Mes dabar su privačiu sektoriumi mūsų darbas yra 75 procentai ir investavimo priemonė yra viena iš pagrindinių paskatų na, ką atstovauja privatus sektorius, kalbant apie, apie rezultatus, apie produkciją. Taigi, pirmiausia, tai yra kredito linijos, pas, privatus patikos fondai, tai yra rizikos kapitalas ir reiškia priemonių perskirtimas ir visku, kas su tuo susiję. Mes neteikiam jiems vien tik tai produktais, bankiniais produktais, bet aišku, mes jiems stengiamės padėti, mes teikiame techninę pagalbą, pavyzdžiui ir taip pat dirbame su vietos valytoje. Žinote, gali būti labai sunku versininkui, jeigu yra projektas finansuojamas vietos valiuta, taigi mes remiame, kaip sakiau, privatų sektorių. Mes mėginame padidinti tą pridėtinę vertę ir užmeskame naujas partnerystės, pavyzdžiui, mikrofinansai, tai kad būtų jų daugiau, mes turime mm, dirbti kartu su nacionalinėmis regioninėmis asociacijomis, kurios teikia mikrofinansavimą. Taigi mes mėginame dirb, didinti mūsų partnerių skaičių, žiūrėti, kokie yra, e, kokios yra suinteresuotos šalis ir parengti naujas bendradarbiavimo formas. E, Na, ir kiti, kita bendra veikla, kaip žinote, yra daug įsipareigojimų. Ateičiai ir mes dabar esame įsipareigoję, kad 25 procentai banko veiklos būtų mm, skirta prioritetiniams veiksmams ir kad būtų dirbama su kuo daugiau trečiojomis šalimis. Mes atidarome naujus biurus, mes norime, kad būtume atstovaujami vietoje ir kad kuo daugiau žmonių dirbtų vietose, na mes, mes mes insistygė dirbame Liuksemburgė, bet mes siekėme, kad ir kitur būtų mūsų biurai. Mes atidarėme biurą Adisabeboje, Adisabeboje Jaundė ir, ir kitur. Čia tik tai pavyzdžiai. Kitas labai svarbus dalykas, svarbus įvykis, kas įvyko praėjusiais metais, tai kas buvo sukurta ir panaudota, ką vadiname poveikio finansavimu. Vėlgi Tai yra dar papildomas e, bangas 500 milijonų eurų ir e, tai yra skirta didelės rizikos projektams. Tai yra, na, šitas, sakykime, langas, kuris leidžia mums užtikrinti finansavimą, jeigu yra nauji fondai, nauji jų valdytojai, tai mes pradedame ir dirbam sandoriais, kurie mums yra labai svarbus, tai mes siekiame padėti naujiems e, fondams, kurie veikia Rytų Afrikoje ir mes e, skirime 8 milijonus, bet tie 8 milijonai leido surinkti 60 milijonų ir finansuoti 20 projektų. Mes e, ketiname to ir toliau plėsti savo veiklą šitoje srityje, tai yra skatinti galimybę moteriams vykdyti ūkio veiklą ir neseniai buvo vienas sudarytas sandoris, kurį paremė mūsų fondas. Tai aš tik tai noriu paminėti, kad tai yra bendrovė, kuri e, gamina kilnojimus tualetus Kenijoje na, kartais galim pagalvoti apie didelis infrastruktūros projektus, bet iš tikrųjų yra daug tokių mažyčių projektų, kuriuos mes norime mm, plėsti toliau. Jau 15 metais mes finansavom naują veiklą ir rėmė šitą naująją priemonę. Ir apie tai kalbėsim ir ateinančiais metais. Na, kokios yra bendros tendencijos. Taigi, dėmesys naujiems projektams, naujam privačiam sektoriui. Mes stengiamės daryti daugiau, bet aišku pristaikome prie poreikių konkrečiose šalyse, nes realijos labai skiriasi, labai dažnai mm, situacija labai sunki ir mes stengiamės e, daryti kuo daugiau, bet mes aišku kiekvieną kartą turime prisitaikyti prie konkrečių poreikių e, ir tai priboja mūsų darbo galimybės. Na, Na, jeigu norėtumėte, kad būtų keičiamas nuomonėmis, tai prašau sustoti dabar. Šmit. Pone Šmit, labai noriu padėkoti. Mums jau beveik nebeliko laiko. Norėčiau sugrįžti prie to, ką Jūs kalbėjote apie pagalbą moterims Aš tikiuosi, kad jūs taip šnekate ne dėl to, kad esate vyras, o aš moteris. O dėl to, kad paramą turėtų gauti tiek vyrai, tiek moteris. Taigi praeitie mes jau diskutavome šiais klausimais, apsikeitėme nuomonėmis raštu. Ir tai man net įkvėpia laisvalaikiu mokintis bankininkystės, nes ta rašliava buvo tokia sudėtinga, kad e, man buvo labai sudėtinga ir sunku suprasti. Kaip gaila. Tai tikrai gėda. Įdomu juk sužinoti, kokią veiklą vykdo EIB bet mes kaip profanai turėtume irgi teisę suprasti, kokią veiklą jūs vykdote. Taigi, trumpai tariant, turiu Jums šiandieną kelis klausimus. Jūs klausiminėte, nurodėte savo analizę, tą esminę analizę ir noriu paklausti, kiek laiko užtrunka jums atlikti tą analizę prieš priimant sprendimą, ar bus skirimas finansavimas. Ar yra finansuosimo projekto apimties ribos? Ar yra kažkokia diferenciacija? Ar skiriamos mikrofinansavimo priemonės, ar mažos ir vidutinės įmonės? Ir galiausiai kiek užtrunka tas išanalizavimas, kol išrenkamas projektas, kuris bus finansuojamas. Kuriems projektams šis analizavimas užtrunka ilgiausiai? Kiek tai yra laiko ir galiausiai kiek laiko po sprendimo prie, nuo sprendimo prieimimo iki pinigų pervedimo. Kadangi mums laiko liko nedaug, kolegos kalbėkite nelgiau nei dvi minutės. Dėkuoju. Pirmininkė, aš norėjau padėkoti Europos investicijų banko atstovų už pristatymą. Dokumentai buvo mums pateikti informavimui, o taip pat komitete mes su jais susipažinome, todėl norėčiau paklausti, ar mes galėtume susipažinti ir su kitais dokumentais, banko pateiktais dokumentais. Norėčiau suprasti, kaip jūs bendradarbiaujate su Olafu ar su kitomis nacionalinėmis organizacijomis, institucijomis. Jūs minėjote KPMG. Ir tai yra įmonė, kuri susiduria su problemomis, ypač Portugalijoje. Bet kaip, pavyzdžiui, iškyla klausimas dėl lėšų susijusių tiesiogiai su Europos fondais, tai į ką jūs tokiais atvej, atvejais kreipiatės? Su kuo bendradarbiaujate? Ir kiek kartų, pavyzdžiui, tokiais atvejais jūs esate kreipęsi į Olafą? Labai trumpai aš irgi noriu padėkoti e, už. E, klausimus ir išdėstytą medžiagą. Turiu vieną klausimėlį dėl projektų, kurie yra finansuojami trečiosiuose šalise pagal viešųjų pirkimų programą. Kokius įgyvendinate instrumentus, priemonės, siekdami išsitikinti, kad jūs finansuojate įmonės, kurios taip pat nėra kofinansuojamos iš nusikalstamo pasaulio gautomis lėšomis. Kaip jūs atliekate patikrinimus, nes e, reikia užtikrinti ne tik e, asmenų, bet taip pat ir įmonių skaidrumą. Taigi, kokiu būdu atliekama tas patikrinimas, kontrolės ir kaip, ar jisai yra veiksmingas. Dėkuoju. Dėkoju, ponia Ladzaroli. Mes turėtume dar palikti šiek tiek laiko komisijai, o mūsų laikas beveik eina į pabaigą. Taigi prašom atsakyti. Um... Dėkoju. Pabandysiu labai trumpai, kai dėl laiko. Manau, kad daug kas priklauso nuo projektų kompleksiškumo. Jeigu mes finansuosime mažas silpnes įmonės, tai tuomet e, tenka, teks finansuoti tos visus portfolio, kurie buvo numatyti iki šiol. Tai reiškia, kad mes turime nuolatos atlikti vertinimus mūsų partnerių, turime pasižiūrėti, kiek mūsų partneriai sugeba atlikti darbus, turime pasižiūrėti, kaip mūsų partneriai gyvendina praktikoje tam tikrus dalykus. Geriausia banko praktika taip pat turi būti taikoma tinkamai, turi būti užkirstas kelias pinigų plovimų ir panašiems dalykais, dalykams. Mm. Aplinkosaugos, pavyzdžiui, parametrai taip pat labai svarbu. Ir visą tai vertinime svarbu atsižvelgti kaip visai eilė techninių dalykų. Ir tuomet mes sprendžiame, ką mes galime finansuoti, pavyzdžiui, pat, kokius nors projektus, tokius kaip, pavyzdžiui, greitkelių statybą ar panašiai. Tad e, svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai teikiamas finansavimas projektams. Mes turime gerų rezultatų pasiekę, kas reiškia, kad svarbu dirbti kartu su partneriais, svarbu tinkamai stebėti uh, projektus. Jeigu mes kalbam apie sudėtingą sandorį, tai tuomet taip, be abejo, tas sudėtingumas yra labai svarbus dalykas. Kartais randame tokių projektų, kuriuos manome nesant pakankamai e, tinkamus ir aš manau, kad viešiai pirkimai taip pat yra tas rytis, kur tie, tos taisyklės turi būti taikomos. Kartais tas projektų trikimas užsitęs ilgiau negu metus Tad iš tikrųjų svarbu pasižiūrėti, kokiu rezultatu sugeba pasiekti mūsų partneriai. Ką darome, kad užtikrintume, kad mūsų partneriai nefinansuotų jūsų minėtų dalykų, tokių kaip terorizmas ir panašiai. Turime savo politiką, Ta politika yra apibriešta labai tiksliai. Mes remiamės sprendimais, kurie yra nustatyti tarptautinių finansinių institucijų, OCDO, AFD ir, ir, ir kitų. Mes remiamės tais kriterijais. Mes taip pat atliekame vertimus susijusius su konkrečiomis šalimis. Kai dėl individualių mūsų partnerių mes turime E, taip pat būti pakankamai stropūs, pakankamai uolus, e, kas reiškia, kad turime vertinti patys, kaip mūsų partneriai veikia ar laikosi taisyklių. Na ir visa tai yra tie dalykai, kurie taip pat yra lydimi stebėjimo misijų. Ir e, Taip pat yra numatyta ataskaitų teikimo sistema. Dėl OLAF. Mes esame ta institucija, kuri turi teikti ataskaitas. Negalėčiau pasakyti, kiek buvo bylų iškelta tiesiog, kad negalėčiau pasakyti skaičiai, žinau, kad jų nėra daug. Tai tikrai yra labai nedideli skaičiai, tačiau jeigu norite konkrečių skaičių, tai tuomet uh, turėčiau pasižiūrėti mūsų vidaus e, duomenų bazę ir galėčiau pateikti jums atsakymą. Ačiū. Sorry. Procurement. On, on procurement. Tiesa, dar dėl viešųjų pirkimų. Jūs klausėte, ką darome, kad, pavyzdžiui, mūsų partneriai nefinansuotų terorizmo. Aš kaip jau sakiau, mes turime būti pakankamai uolus, tropus ir tikrinti, kas ir kaip. Jeigu kalbame apie finansinius sandorius, tai tuomet kyla didžiausia rizika, kad lėšos bus panaudotos ne pagal paskirtį. Tad pirmiausia, mes atliekame šalių vertinimą. E, Visą tai atliekame remdamiesi finansinių institucijų nusatytais kriterijais, ne mūsų išgalvotais. Ir paskui mes vertiname kiekvieną partnerį pagal mums tenkančias pareigas. Siunčiame partneriams labai konkretų klausimyną, ir klausėme, kaip jūs atitinkate vienus ar kitus nusatytus kriterijus, geriausios praktikos standartus ir panašiai. Jeigu vykstame į misijas, tai tuomet turime taip pat pasižiūrėti, kaip įgyvendinami tam tikri dalykai, mes turime tiesiog dirbti su savo partneriais, atliek, atlikdami reikiamus tikrinimus. Jeigu tai yra kvalifikuotas partneris, tiesiog Mes turime su, suprasti, kad jeigu kvalifikacijos trūksta, tai tuomet ne, nesutiktume su tokiu partneriu dirbti. Mes taip pat turime visą eilę priemonių, kurios yra numatytos sutartyse. Ir jeigu lėšos yra naudojamos netinkamai, tai tuomet galėtume pasakyti, kad fondų skirimas yra susijęs su įvairiais projektais ir tie projektai turi būti tokie, kurie būtų Tai būtų iš tikrųjų labai svarbu tos vertinimus tinkamai atlikti, nes priešingų atvejų galėtų kilti nenumatytų atvejų ir problemų. Dėkoju, sako pirmininkė, daugiau nematau, kad būtų komentarų Ar norėtų pakomentuoti Europos komisijos atstovai? Prašom. Merci, madame la présidente. Seulement quatre, euh, pour être très bref, quatre idées euh, bases. La... Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsidžiaugti banko pateiktais rezultatais. Komisija mano, kad investicinės priemonės rėmose pasiekti rezultatai tikrai prisideda prie komisijos susibrieštų tikslų siekimo. Antra pastaba. Mes labai pozityviai vertinama tai, kad e, iš ankstinio kapitalo investicijos yra jau įvykdytų operacijų um, gautas pelnas, o tai reiškia, kad e, šitos reinvesticijos padeda užtikrinti investicinės priemonės veiksmingumą. Trečia, Europos komisija ragina banką tęsti darbą ir didinti visų operacijų veiksmingumą. Pagal AKR investicinę priemonę privalu pagrysti tas priežastis, pagal kurias bankas turėtų teikti finansavimą. Aš nesakau, kad praeitie to nebuvo, bet dabar tai privalo padaryti visi, įskaitant ir Europos investicijų banką. Ir galiausiai paskutinė pastaba. Noriu pabrėžti, kad komisija laikosi nuomonės, jog būtina kreipti ypatingą dėmesį į kapitalo operacijas e, susijusias su mokesčių vengimu. Pozicija turi būti labai aiški. Turime užtikrinti minimalias valdymo e, taisyklės bei standartus, kurios turėtų būti taikomos visose e, operacijose pagal investicinę priemonę. Dėkuoju. Mūsų pranešėjai jau išėjo iš posėdžio, taigi dėkuoju iš visą patiktą informaciją, labai apgailestauju, kad mums nepakako laiko. Tikiuosi kitą kartą dirbsime veiksmingiau. Taigi ačiū visiems kolegoms, gero vakaro. Ir kitas mūsų.